Dear colleagues. Mėly kolegos. Prašau visus susėsti, kad galėtume pradėti posėdį. Mėly kolegos, prašom susėsti, pradėsime posėdį. Taigi, sveiki, prieš tvirtinant darbo tvarkę norėčiau norėčiau informuoti, kad dokumentai, kuriuos paprastai gaunate, kol kas neišdalinti dėl transporto problemų. Esu įstikinęs, kad posėdžio metu dokumentai bus atvežti ir išdalinti kaip galima greičiau. Taigi, darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu neturite prieštaravimų, tai darbo tvarkė laikoma paskait patvirtinta. Pritarėte? Gerai. Noriu priminti Jums, kad vertimas užtikrintas į 16 kalbų, dėja nėra vertimo į danų, švedų, estų, latvių, maltiečių ir slovenų kalbas. Antras klausimas. Sausio 14 dienos ir sausio 25 dienos posėdžių protokolų tvirtinimas. Protokolai bus laikomi atvirtintais, jeigu nebus iki posėdžio pabaigos pateikta prieštaravimų. Trečias klausimas. E, jį vėliau pristatys ponė Hubner. O dabar periname prie ketvirtojo klausimo. Tai yra bendrosios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondos, fondo, Europos socialinio fondo ir sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų supaprastinimų, prasnimo ir tam tikro su finansiniu valdymu susijusių nuostatų. Čia norėčiau steigti žodį pranešėjui, ponui Kirilovui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kolegos, man malonu Jūs informuoti, kad kompetencijų konflikto klausimas, kurį iškėlė užimtumo komitetas, yra išspręstas ir dabar regiai yra vienintelis vadovaujantis komitetas dėl reglamento skirto struktūriniams fondams pakeitimo. Užimtumo ir biudžeto komitetai pateiks nuomonę, nuomonę apie komisijos dokumentą. Šis Išsiaiškinimas dėl procedūrų mums suteikia galimybę aptart, aptarti pranešimo projektą dėl bendrojo reglamento pakeitimo. Pake, pranešime aš siūlau pakeisti komisijos pasiūlymą pateiktą 9 metų Liepos mėnesį, kuris uh, oficialiai paskelbtas plenarnėje sesijoje šiuo metu sausio mėnesį. Šie pakeitimai atsižvelgia į visus tarybos patvirtintus pakeitimus vis, visi pakeitimai jau buvo pateikti antrajame e, darbinėme dokumente e, komitetui, ką aptarėme sausio mėnesį. Ir nors ši tema jau svarstoma nuo rugsėjo mėnesio, norėčiau trumpai pateikti svarbiausius komisijos pasiūlymo pakeitimus. Tai nėra mano pakeitimai, aš teikiu komisijos pakeitimus ir tarybos pakeitimus. Komisijos pasiūlyme pakeitimus galima suskirstyti į dvi grupės. Pirmiausia, pakeitimai susiję su finansinių valdymo taisyklėmis dėl socialinio fondo kofinansavimo programų ir pakeitimai skirti supaprastinti programų įgyvendinimo, visų fondų programų įgyvendinimą. Pateikti pakeitimai yra susiję su abiem grupėmis. Tačiau svarbesnė yra pakeitimai susijęs su finansinio valdymo taisyklėmis. Kaip žinote, pradinėme komisijos pasiūlyme buvo numatyta galimybė valstybėms narėms gauti 100 procentų lėšų sugražinimą pagal Europos socialinio fondo 9 metų ir 10 metų programas. Nepaisant to, kad šis 75 straipsnio pakeitimo, pakeitimas galiotų ribota laikotarpį ir nacionalinis kofinansavimas liktų prievolė per visą programavimo laikotarpį. Valstybės narės šį pasiūlymą kritikavo, nes jis pažeidžia bendrijos finansavimo svarbiausią principą ir yra per daug sveitingas ir brangus. Kaip žinote, iš pradžių kolegos šią nuostatą taip pat kritikavo. Aš šiai kritikai pritariu ir pritariu alternatyvai e, pakeisti 82-83 straipsnius kad būtų galima pakeisti 57 straipsnio pakeitimą. 82 straipsnio pakeitimas leistų šalims, kurioms, kurios labiausiai paliečia krizė, 2010 metais gauti 2 procentų iš sanglaudos fondo ir 4 procentus iš socialinio fondo avansinius mokėjimus, siekiant išsiaiškinti, kurios e, šalis gali gauti tokį padidintą avansą naudojamios ekonominis kriterijus, iš, išmatuojantis krizės poveikį finansiniai valstybės narės situacijai. Ir po to 93 straipsnio pakeitimas leikštų e, lankščiau panaudoti 2007 e, metų įsipareigojimų e, taisyklės. Šie dalykai būtų padaryti į šešias dalis ir jie būtų priskirti prie 8-13 metų biudžetinių asignavimų. Ir tai būtų galima 7 metų naštą paskirstyti tolygiau per visą laikotarpį, kad valstybės narės neprarastų 2007 metų skirtų lėšų. Aš manau, kad tai yra ypač geras pasiūlymas, labai naudingas visoms šalims, nes, kaip žinote, visos valstybės narės 7 e, metais labai vėlavo vėlai jų veiklos programos buvo patvirtintos ir kaip jūsų pranešėjas aš dar kartą noriu pritarti šiems pakeitimams, kuriuos inicijavo komisija, siekiant labiau supaprastinti struktūrinių fondų įgyvendinimo taisyklės. Tik tai keletas nedidelių pakeitimų e, pateikta pranešime komisijos pradiniam tekstui, trumpai siūlomas pasiūlymas supaprastinti yra susijęs su šiame, šiais reglamento straipsniais. Pirmiausia, įvedamas bendra, įvedama bendra riba, tai yra 50 milijonų eurų didžiausiams projektams ir galimybė kofinansuoti didžiausius projektus su visos ES e, projektais, netgi jeigu ir skiriasi tos veiklos programos. Taip būtų galima išvengti dirbtinai išvengti skirstinimo į subprojektus ir taip galima būtų pagerinti projektų valdymą. Žinoma, norėčiau pridurti, kad tai sutaupytų ir laiko. Be to siūloma, kad išlaidos svarbiausiams projektams būtų apsaugotas nuo to projektos, kai, momento, kai valstybė narė pateikė pasiūlymą komisijai, o ne to momento, kai projektas yra patvirtintas, kaip yra dabar. Tai yra 94 straipsnis. Taigi vėl taip sutaupama laiko. Siūlomos kelios pasupaprastinimo priemonės, kad būtų galima stimuliuoti išlaidas energetikos veiksmingumo srityje, panaudojant e, atsinaujinčius šaltinius. Ir e, numatomas inžinerijos, finansinės inžinerijos priemonė 44 straipsnė ir tų priemonių valdymas numatytas 78 straipsnėje kur yra kalbama apie e, tinkamas priemonės. Ir su ankstesniais pakeitimais, 8 metais ir 9 metais, visi straipsniai galioja atgulinę datą iki 9 metų gegužės mėnesio. Siekiant palengvinti opera, veiklos programų uh, e, gyvenimo supaprastinimą, valstybės narės turi pateikti analizę e, veiklos programų pakeitimui, o ne vertinimą tai yra 48 straipsnis. Bet to neperžiūrimos e, veiklos programos, nes tai nereikalinga, nes e, ne, ne naujoms išlaidų rušims. Tai yra 56 straipsnis. Trumpesnis laikotarpis stebint pajamas, kai gaunamos pajamas iš, projekto, iš projektų ir sutrumpinamas pagal 55 straipsnį, tam, kad sumažinti atskaitomybės naštą su, pasiūlyme e, siūlome suderinti reikalavimą informaciją dėl veiklos programų įgyvendinimų, kad ta informacija būtų tikrama mokėjimo prašymuose. Yra išlygų bendroms taisyklėms, kaip išlaikomos lėšos. Pirmiausia, aiškiai sakoma, kad, kad taisyklės taikomos tik tai infrastruktūros ar produktyvių investicijų projektams o ne nematerialių investicijų projektams, kaip pavyzdžiui mokymams. Antra, socialinių fondų e, operacijos pagal valstybės paramos taisyklės. Bendrijos e, indėlis išlaikomas, jeigu to reikia pagal valstybės paramos taisyklės. Firmos, kurios, e, kuriams taikomas, taikomas bankrotas, joms šios prievalės netaikomos. Na ir garantijų apimtis yra apibrėžiama naujai, kad būtų supaprastintas išmokos ir avansai, kad būtų sumažinta finansinė rizika. Dabar aiškiai parašyta, kad tinkamos garantijos yra ne tik tos, kurios pateikiamos bankomo, bet ir priemonės, kurias teikia viešosios institucijos ar valstybė narė. Tai yra 78 straipsnis. Valstybės narės raginamos panaudoti daugiau dalinius projektus, numatant naują nuostatą, pagal kurią, jeigu esant pažeidimams, kurios nustato pačios valstybės narės, o ne Olafo auditas, pataisytos sumos gali būti panaudotas esamame projekte, o šiuo metu jos automatiškai prarandamos. Tai yra 8, 88 straipsnis. Manau, kad tai yra taip pat labai smarkiai stimuliuojanti priemonė pakeitimas visoms valstybėms narėms, kurios turėtų būti aktyviau įtrauktos į kontrolę. Trumpai tokie yra siūlomi pakeitimai. Aš siūlau jūs, jums jos, jiems pritarti realistiškai tai yra paskutinis bendrojo reglamento e, pakeitimas esamam programavimo e, laikotarpiui, kad nereikėtų keisti vėl taisyklių ir valdymo institucijoms gyvenimą apsunkinti. Kita vertus noriu pagirti komisiją, kad iš tikrųjų atidžiai klausėsi valstybių narių problemų ir dalyvaujančių procese šalių praktikos ir Man atrodo, tai, kas yra pateikta, yra naudinga. Galbūt ne viskas, tačiau mes esame sutarę jau ir naujasis komisaras taip pat tam pritarė, kad šis procesas tęsis ir toliau. Taigi, vėlesnė komiteto iniciatyva bus taip pat įvertinta. Šis pranešimas yra pamoka, rodanti, kaip sunku pakeisti jau patvirtintą aktą. Todėl supaprastinimas Mums turi pat, leisti atsižvelgti į bendruos principus, rengiant e, naujus reglamentus po 2013 metų, kad net grasytume partnerų nuo dalyvavimo projektą vien dėl taisyklių sudėtingumo. Prieš baigdamas norėčiau pasakyti, kad neturėtume pamiršti šių pakeitimų tikslo. Gal tą tikslą šiek tiek primiršome per procedūrinių pakeitimų laikotarpį. Dar kartą norėčiau pabrėžti. Ne komiteto kaltė, kad buvo uždelsta. Pradinis tikslas ir dabartinis tikslas yra padėti valstybėms narėms pasinaudoti sanglaudos politiką daugiau tokiu svarbiu laikotarpiu. Ir jeigu atidėliosime priemonių patvirtinimą, tai priemonės taikomos e, kovai su krize gali pavėluoti. Papildomi pakeitimai. Antrasis svarstymas iš tikrųjų atidėtų visą procesą ir e, įgyvendinimas šio proje, šių projektų gali įvykti po krizės jau. Taigi aš norėčiau paprašyti jūsų pritarimo tvirtinant greitai mūsų pranešimą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponai. Ponai Kirilov, noriu pradėti diskusijas ir suteiksiu žodį poniai Okunį. Ačiū ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, ačiū ponui Kirilovui už labai konstruktyvų darbą. Jau keletą kartų aš šiaip jau išdėščiau EPP frakcijos poziciją ir todėl tikrai e, pritariu tiems pakeitimų pasiūlymams dėl aptarto reglamento. Dabar aš dar buvau šiandien susisiekusi su šito projekto pranešėjų, su atitinkamu atstovu regionu Prancūzijoje ir jie man pasakė tikrai, kad nekantraudami laukia, kol tos priemonės bus įgyvendintos. Antai 50 milijonų eurų, būtent ta riba dideliems aplinkosaugos projektams. Iš ties, iš ties tokiu būdu bus supaprastinta padėtis. Tad iš tikrųjų dabar laikas jau veikti. Prancūzijoje E, šiaip jau sakoma, kad, e, kad ir kokia e, yra tam tikras posakis tokiai padėčiai įvardyti. Bet šiaip tikrai norėčiau paremti jūsų projektą, ponė Kirilo, Kirilovai. Ir tikrai mes nenorim užtęsti diskusijų ir todėl neteiksim daugiau pakeitimo pasiūlymų. Iš tikrųjų mes siekiam supaprastinti fondų panaudojimą, uh, ir kartu, kartu, kad sudarytume sąlygas, tai yra, kad būtų parama toms valstybėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Labai ačiū. Pone Šreder, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Manau, tikrai svarbu, kad galiausiai turime jau dokumentą. Aišku, jį galėjom būti parengę prieš šešis mėnesius, tačiau yra taip, kaip yra. Galiausiai jį turime. Pranešėjas uh, laikosi panašios pozicijos kaip ir taryba. Dėl kai kurių aspektų ir punktų mes pateiksime pakeitimus, o turinys autoriui tikrai buvo gerai žinomas. Jau lapkričio mėnesį jam siuntėme savo pasiūlymus, tikėjomės, kad jis juos įtrauks, tiesiogiai įtrauks į dokumentą, tačiau jis to nepadarė, būtent todėl mes pateiksime pakeitimų. Tų pakeitimų tikslas bus užtikrinti, kad investicijos, kurios bus daroma, būtų daromos tvariai nes tikrai negalime kad, leisti, kad ES tiesiog būtų perskirstomos fondų lėšos, permetamos iš vienos vietos į kitą, tai yra netinkama, svarbiausiai yra užtikrinti, kad tai būtų daroma tausiai, tvariai ir taupiai. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tam tikras taisyklės dėl investavimo klimato kontekste. Ponas Kirilov, jūs žinote, kokia yra mūsų nuomonė šiais klausimais, jūs kol kas neatsižvelgėte mūsų ankstesnius pasiūlymus, tad, kaip sakiau, mes pateiksime pasiūlymų dėl pakeitimų. Ačiū, ponė Šroder. Dėkoju, pirmininkė. Pranešėjo pozicija ir bendroji pozicija yra ta, kuriai aš, na, ne visai norėčiau pritarti. Juk turim kalbėti ne tik apie tai, kad efektyviai turim kovoti su krize, yra dar daug ir kitų problemų, kurias reikia išspręsti. Tačiau kol kas gal aš pakalbėsiu apie kitus dalykus. Jei gerai supratau, yra pateiktas pakeitimas dėl 57 straipsnio, jis susijęs su finansavimo procedūra investicijoms. Taip pat e, tai susijęs su darbo vietom, kurios bus sukūriamos, bet aš turbūt ne visai supratau, kokia yra pakeitimo esmė. Ar jūs sakėte, kad reikia išbraukti tam tikras nuorodas tekste į naujų darbo vietų sukūrimą ar ne? Ir kaipgi bus su investicijomis, jeigu ne visos taisyklės yra tinkamai gyvendinamos, kas tuomet bus su investicijom? Aš ne visai supratau. Dabar išgyvename sunkia krizė, bedarbystės klausimas yra labai opus, todėl regioninės įvairiausios struktūrinės programos turi būti suderintos su Lisabono strategija, su Lisabono startimi. Ir Būtent todėl negalime šių idėjų atsisakyti, jie aš taip supratau. Pirmininkas, na, aš manau, kad pranešėjas atsakys jums į klausimus ir viską paaiškins. Vă... Vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Kirilov, pentru că... Ačiū, kad suteikėt žodį. Iš esmės, Alde frakcija sutinka su pono Kirilovo siūlomomis pakeitimų siūlymais. Taip atsižvelgta tais pakeitimais praėjusiu metu tarybos e, lapkričio mėnesio e, išvadas. Ponas Kirilovas tikrai pranešime iškėlė tokius du principinius dalykus. Pirmiausia, supaprastinimą procedūros ir prieš krizę nukreiptas priemonės. Dabar e, žiūrint pirmiausia į siūlomą supaprastinimą, tai turiu pasakyti, kad Europos parlamentas ir komisija e, numatė E, numatė tam tikrus darbus, tai yra kaip būtų e, galima sumažinti reglamentavimo apimtis e, įvairiausių teisės aktų, kurie visiškai ne, nepagristai apkrauna, apkrauna įmonės ir, ir organizacijas. Dėl antro principo, dėl antikrizinių priemonių, tai E, matau, kad pranešėjas papildė komisijos pranešimą, e, tai yra pakoregavęs tam tikrus procentus sanglaudos fonde ir socialinėme fonde. Mūsų tas, e, tie skaičiai tenkina ir tikrai noriu padėkoti, pasveikinti pranešėją ir tikiuosi, kad labai greitai mes jau galėsim uh, E, numatyti toms valstybėms narėms, kurios patekusios į finansinius sunkumus, e, numatyti joms tinkamą pagalbą. Aš čia turiu galvoje konkrečiai penkias tokias valstybės narės. Būtent tos valstybės narės iš tikrųjų e, joms labai dabar reikia kuo greičiau gauti fondų lėšų Bet suprantama, e, šiaip jau bus dar e, vyksta, vyks diskusijos dėl sanglaudos politikos, bet šiaip ar taip labai gerai, kad jau dabar mes galėsim padėti sunkumuose esančioms valstybėms narėms. Dėkuoju, pone Krem. Ačiū, pirmininkė. Jei leisite, norėčiau užsakyti vieną pastabą. Manau, visi žinome, kad e, Visi turim skirtingų idėjų dėl to, kaip reikia keisti padėtį, kaip reikia padėti įvairiems regionams. Tačiau norėčiau paprašyti, kad visos tos idėjas būtų išsakytos ateityje, kai aptarinėsime mūsų tolesnę sanglaudos politiką. Vienaip ar kitaip šį klausimą dar turėsime aptarti išsameu ir turėsime ieškoti daugumos. Na, o dabar kalbame apie finansinės krizės poveikį labiausiai nutolusiems sąjungos regionams. Tenka tik apgailestauti, kad taryba ir komisija taip ilgai užtruko, kol parengė pasiūlymą, kuriam pritarė dauguma valstybių taryboje. Aišku, pranešėjas tikrai būtų norėjęs anksčiau pateikti savo dokumentą, parengti jį, tačiau aplinkybės susiklostė kitaip ir mes dabar tik turime pasistengti, kad numatytos priemonės įsigaliotų kiek galima greičiau. Ir tikrai turime pasistengti keisti padėtį. Aš suprantu, kad bus sunku, bet dabar turėtumėm prisimti atsakomybę ir dirbti regionų labui. Ypač daug turim padėti penkiom labiausiai nukentėjusiom valstybėm, turime dirbti kiek galima sparčiau. Ir diskusijos dėl tų pagrindinių klausimų, manau, turėtų būti paliktos vėlesniam laikui. Na, o dabar dėkoju pranešėjui, nes jis tikrai turėjo koordinuoti didžiulį darbą, nuveikti didžiulį darbą ir turim pasistengti, kad priemonės būtų pradėtos įgyvendinti kiek galima greičiau. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Aš taip pat didžiai vertinu tai, ką ponas Kirilovas padarė. Jam pavyko koordinuoti įvairius pasiūlymus. Ir labai malonu, kad pats pranešimas, kuris svarbus yra naudos gavėjams, numato aiškę skaidrę kontrolės sistemą. Tai labai svarbu. Taip pat noriu papildyti, kad finansinės krizės kontekste savivaldybės ir regionai turi susidoroti su įvairiomis priemonėmis skirtomis e, kovoti su krize. Svarbu, kad jos turėtų pinigų tolesnėms investicijoms. Tai joms labai svarbu, yra svarbu, nes reikia išlaikyti darbo vietas ir išlaikyti, e, siekti, kad e, išliktų įvairios bendrovės, todėl mes pritarsime pranešimui. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį ponui Kirilovui trumpam atsakymui norėčiau pats trumpai išdėstyti savo poziciją ir kalbėsiu savo gimtają kalbą graikiškai. Noriu pasveikinti Jūs, ponia Kirilovai, atlikus puikų darbą ir iš tikrųjų e, pritariu Jūsų pranešimui. Kiti jau apie tai kalbėjo. Turime dvi galimybės. Arba pritarsime kompromisui, kurį pasiekė valstybės narės. Ir taip galėtume pasiekti pažangos. Ir nešvasytume daugiau vertingo laiko arba atsižvelgiame į pakeitimus, bet tai reiškia, kad e, viskas būtų atidėta e, vėlesniam laikui. Esant sudėtingai finansiniai ekonominiai situacijai visose valstybėse narėse, turėtume rinktis pirmąją galimybę. Tai yra pasiekti pažangos pirmojų svarstymų, kad priemonės būtų galima įgyvendinti kaip galima greičiau. Ponas Krylos, ačiū pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau Jums labai padėkoti už vertingus pasisakymus. Buvo labai svarbu, ar turime pakankamai paramos eiti pirmin. Taigi dėkoju visiems kolegoms iš įvairių politinių frakcijų. Žinoma, jūsų parama yra reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti pranešimą greičiau. Žinoma, jeigu bus pakeitimų, tai bus pagal normalią procedūrą jie vertinami. Svarbiausia, kad turime pasiekti rezultatų. Ir man atrodo, parama pakankama, kad e, tai pasiektume. Dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams, poniai Jankovi, poniai Šrodar. Turiu atsakyti į vieną klausimą, kurį uždavė ponas Angurakis. Tai yra klausimas apie 57 straipsnio pakeitimą. Norėčiau Jūs nuraminti. Čia nieko pavojingo nėra. Čia kalbama apie taisyklės dėl stebėsenos ir viskas turėtų būti apskaičiuojama nuo to momento, kai darbas, darbo vieta yra sukurta, o ne pagal dabartinę versiją, kai visa operacija baigiama. Taigi, tai yra susijęs su taisyklių supaprastinimu, niekas čia nedingsta. Tai viskas, noriu visiems padėkoti už jūsų paramą, manau, kad mūsų šalims visoms to reikia. Kaip sakė ponia Vanesku, kai kurioms šalims šių naujovių reikia dar dramatiškiau. Ir visų pirma tai palies penkias paminėtas šalis - Baltijos šalis. Ir pagal šios kriterijus turbūt ir Vengrija, Rumunija. Tačiau taip pat ir kitos šalis gali atsidurti toje grupėje. Kai kuriams šalims šių priemonių reikia kaip galima greičiau, tačiau apskritai to reikia visoms šalims. Ir būtų gerai, jeigu mums pavyktų e, rezultatų pasiekti kaip galima greičiau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia pranešėjo. Dėkuoju visiems už diskusiją. Prieš baigiant diskusiją šiuo klausimu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad skirtingai nuo kitų nuomonių galutinis terminas teikti pakeitimus dėl šio pranešimų yra 25 vasario 18 valanda. Dėl to, kad laiko yra nedaug ir reikia surenkti trialogą su komisija ir taryba. Kadangi komitetų nereikia imti, priimti kito sprendimo. Atsiprašau. Įprasnėmis aplinkybėmis šešėliniai pranešėjai taip pat dalyvauja trialoge. Aš esu savo frakcijos šešėlinė pranešėja ir neturiu jokios informacijos apie trialogą. Galbūt pranešėjas galėtų paaiškinti. Ačiū ponas Krilos, įvyko neformalus susitikimas. Tačiau dar reikia pamatyti tuos pakeitimus, kuriuos pamatysime. Pane Šroder man jau seniai pateikė savo pasiūlymus, tačiau tai oficialią procedūrą. Taigi laikomės procedūros nuo šio momento, tačiau, kaip aš sakiau, aš tikiuosi, kad kaip dauguma sakė čia, tikriau, kad tikriausiai mums reikėtų vengti e, visą procesą ištesti, perėti prie antrojo svarstymo ir taip toliau. Ponas Van Nistelrooy. Dabar mes turėtume viską užbaigti, o ne daryti sudėtingesnių. Norėčiau išgirsti, per kurią plenarinę sesiją mes svarstysime šį klausimą ir kad galėtume daryti spaudimą tarybai ir komisijai. Apie tai nieko negirdėjau. Kaip planuojamas balsavimas? Jau ir taip šis klausimas atidėliojamas labai ilgai. Noriu informuoti, kad suplanuota balandžio mėnesio plenarinė sesija šį klausimą teikti balsavimui. I'm sorry. Uh, Atsiprašau, dabar jeigu vyksta pirmas tas uh, skaitimas, tai tada komitete, plenarinėje sesijoje balsuojama po to, kai jau įvykus, uh, kai, kai vyksta tri, trialogo sustikimas, bet aš jokios informacijos apie tai neturiu. Pirmininkas, mes apie tai jums pranešim vėliau. O dabar siūlau pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto 2008 mm, m. bendrojo biudžeto trečiojo skyriaus e, biudžeto įvykdymas, įvykdymo patvirtinimas. Ir čia komisijos būtent pranešimas ir pran... Janas Olbrichtas e, kūruoja štai šį klausimą. Ponios ir ponai, aš kalbėsiu gimtają lenkų kalbą. Bendrojo e, darbas e, biudžeto komitete vyksta toliau, tai yra tvirtinimas 2008 metų e, trečiojo skirsnio biudžetos, biudžeto įvykdymas. Na, o mūsų komitetas atsako už nuomonės parengimą, nuomonės parengimą, kuri ta nuomonė bus pateikta biudžeto kontrolės komitetui. Mes siūlom tam tikrus tam tikrus rodiklius e, dėl būtent biudžeto patvirtinimo bendrosios nuomonės. Todėl, todėl šiandien aš šiaip jau pacituosiu tam tikrus šaltinius, į kuriuos aš norėčiau atkreipti dėmesį. Pirmiausia, vienas tų šaltinių tai audito rūmų ataskaita, kuri jau paskelbta oficialiajame ES leidinyje C C serijos 269 numerių e, žurna, žurnalo numeryje, tad auditorumo ataskaita būtent dėl biudžeto įvykdymo. Toliau audito, auditorumo ataskaitą dabar šiuo metu analizuoja biudžeto kontrolės komitetas. Tai buvo vienas svarbus šaltinis, dokumentas, kitas svarbus šaltinis kuriuo aš vadovaujuosi e, rengdamas dabartinį šitą siūlomą tekstą, tai būtent susiję su su, su, su tam tikrų dalykų, kurio mes laukiam kol kas. Jūs rasite antram punktė mano pasiūlymų. Tas, tas dokumentas, to dokumento, kurio mes laukiam, jis jau paskelbtas. E, jis yra vasario 18 dienos ir dokumento pavadinimas veiksmų plano poveikis tam, kad būtų galima sustiprinti komisijos priežiūros vaidmenį ir panašiai. Bet, kaip jau sakiau, tas dokumentas jau paskelbtas ir šiame dokumente įvertinta, įvertintas veiksmų plano poveikis. Veiksmų plane daromos nuorodos į kitus su reikalu susijusius dokumentus. Ir čia be visą kitą randam informacijos apie apie struktūrinių fondų e, lėšų panaudojimo įvykdymo pagerinimą. Bet beje, apie tai minėjo audito rūmai savo ataskaitoje, taip pat minėjo ir veiksmų planą. Ir be to, e, dar aš noriu e, taip pat pateikti pakeitimo, pakeitimo pasiūlymo pakeitimą antram punkte. Tad čia siūlomame tekste aš konkrečiai paminėsiu tą e, dokumentą, kuriuo remiuosi, pastarąjį dokumentą. Ir tame dokumente rasime informaciją apie veiksmų plano poveikį. Tad tokiu būdu mes šiaip jau nusprendėm remtis tą pačią procedūrą, kurią vadovavosi auditorumai. Būtent paklaidų skaičių sumažinti nuo 11 procentų iki 5 procentų. Tas dalykas yra labai svarbus, kaip tik todėl aš ir pateikiau pakeitimo pasiūlymą ir e, savo nuomonėje ir rašau, kad mūsų komitetas iš tikrųjų sveikina tą aplinkybę, kad dabar jau gali matyti veiksmų plano įgyvendinimo teigiamus e, rezultatus. Aš maždaug tokia mano to pakeitimo mintis bus, kadangi aš, kaip jau sakiau, dokumento dar paties nemačiau bet maždaug tokia būtų mano siūlomos nuomonės esmė. Nuomonėje viena vertus aš įvertintų, įvertinu informaciją, kurią pateikė auditorumai savo nuomonėje, informaciją susijusią su paklaidų skaičiumi tam tikrose projektuose, tai viena vertus, kita vertus nuomonėje taip pat siūlau, kad biudžeto kontrolės komitetas turėtų uh, įvertinti priežastis, dėl kurių atsirado tos paklaidos. Ypač norėčiau pabrėžti viešųjų, tai yra paklaidas atsiradusias viešųjų pirkimų srityje. Norėčiau priminti, kad parlamente e, vyksta diskusijos šiuo klausimu, kolega Lasek irgi rengia nuomonę šiuo klausimu. Be to, noriu taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad sanglaudos politikos srityje e, e, vadovaujamasi tam tikrais valdymo įrankiais, šed vadinamaisiais įrankiais, kurie viena vertus teikia ir galimybių tam tikrų, tačiau e, kelia ir tam tikrų sunkumų. Be to, nuomonėje sakome, kad reikėtų skirti tas klaidas ir paklaidas ir kita vertus, e, ir kita vertus piknaudžiavimo atvejus ar pažeidimų atvejus ir tuos atvejus tada jau reikia konkrečiai įvertinti. Tai turėtų padaryti ES agentūra OLAF kovos su sukčiavimo agentūra. Tad tokie būtų mano nuomonės svarbiausi punktai. Aš atkreipiu jūsų dėmesį į kritinės pastabas ir kartu norėjau taip pat pakomentuoti teigiamus komentarus. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į apskritai visos procedūros e, pagerėjimą, jis yra aiškus. Be to, atkreipiu dėmesį į tai, kad pasikeitė tam tikrų reiškinių kryptis, tai yra e, tendencijos. Būtent jau minėjau, kad sumažėjo paklaidų skaičius ir kad geriau valdomos struktūrinių fondų lėšus. Tad, kaip sakiau, mes savo nuomonę pakeisim biudžeto kontrolės komitetui Na, o konkrečiai trečiajam skir, skirsnyje e, kaip tik susitelkiama e, būtent į sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Tad mes pasistengsim biudžeto kontrolės komitetą, e, pas, papra, tai yra paprašysim, kad jie pritartų mūsų siūlomiems pakeitimams. Pirmininkas. Labai ačiū, ponė pranešėjų, už šio klausimo pristatymą. Dabar norėčiau pas... pradėti diskusijas ir pirmiausia, ponas Tremopulos kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, štai ką norėčiau pasakyti. 2008 metais nebuvo tokių ryškių pagerėjimo ženklų palyginti su 2007-aisiais. Tačiau tie 11 procentų tų paklaidų kad čia šitai neturėjo būti pateikta, mes tai beje kartojom, ne kartą. O be to čia buvo paminėta, paminėta, kad sumažintas paklaidų skaičius, tačiau vis dėlto tai ir toliau tebe, tebe turėtų būti prioritetas. Mes kalbam apie klaidas, paklaidas, kita vertus trys šalis, beje jos neįvardytos, bet kita vertus septintam punkte pamatysit, kad septintam punkte nuomonės septintam punkte buvo užsiminta, užsiminta apie tris šalis ir paklaidų skaičių. Čia taip pat kalbama apie tokį laikotarpį, per kurį, per kurį buvo atkreiptas dėmesys į tam tikras šalis dėl, sakykime, klaidų ir paklaidų. Tarptų šalių buvo Graikija, Kitose šalise šiaip jau remiamasi panašia taktika, o dabar sakoma, kad komisija reikės palaukti iki 2012 metų, kad komisija pateiktų pasiūlymą, kiek galima prileisti paklaidų, panaudojant sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšas. Bet šiaip jau tas buvęs laikotarpis jau baigėsi, besibaigia ir todėl valstybės narės uh, iš tikrųjų skuba, kuo skubiau panaudoti neišnaudotas lėšas ir gali būti, kad kad valstybės narės e, suskato pateikti papildomų projektų, kurių iki, tol, iki šiol nebuvo numatyta. Tad turiu pasakyti, kad šiaip jau apskritai programa pagal šį trečiąjį skirsnį šiaip jau labai lietai vyksta. Kodėl? Todėl, kad Todėl, kad vėlai pateikiami reikalavimų atitikties mm, atit, mm, pranešimai. Bet galbūt, kad ir šio laiko tarpio pradžioj šiaip jau padėtis smarkiai nepagerės ir todėl tikrai tiek mes, tiek ir komisija šiaip jau turėtų laikytis e, numatytų principų. Valstybės narės turi suvokti, kad jų kontrolės sistemos yra su klaidomis arba jos iš tikrųjų ne visai tiksliai veikia ir iš tikrųjų reikia padėti pagerinti. Nes daugelis valstybių narių šiaip jau gali gerinti kontrolės sistemas, bet kita vertus reikėtų atgrasinti nuo to sisteminės uh, kontrolės ir paklaidų taisymo e, praktikos. Ir be to nereikėtų pamiršti sankcijų. Galima imti sankcijų valstybių narių atžvilgių. Mes šiaip jau turėtume siekti tokios struktūros ateityje, kai kad įvairūs pažeidimai šiaip jau bus pakeisti kitų kitokiais žingsniais tam, kad valstybės narės turėtų tam tikrus saugiklius ir, ir, ir tikrai joms negrėstų tų įvairių fondų lėšų praradimas. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Nuomonės referentas Janas Olbrichtas iš tikrųjų pateikė e, puikų vaizdą tokių tikrų klaidų, paklaidų ir kartu nuomonėje pateikė e, sistemos pagerinimo pasiūlymų. Tačiau noriu pabrėžti, kad e, šiaip jau reikės, man, bet mums reikės laiko pasigilinti į naują dokumentą. Uh, Šiaip mes paprašėm tokio veik, veiklos programos ir todėl labai svarbu, kad tos veikl, veik, veiklos programos punktai atsispindėti ir nuomonėje. Nes 2008 metų biudžeto ataskaitose buvo tam tikrų atvejų susijusių su ankstesniais laikotarpiais. Todėl mes turėtume šiaip jau pasigilinti į dokumentą, tą naująjį dokumentą, ir, ir kartu teik, ir į jį turėtume atsižvelgti toliau savo nuomonę pateikdami biudžeto kontrolės komitetui ir kartu išryškinti teigiamesnės e, tendencijas negu tos, kurios matyti iš e, čia pateiktų skaičių. Iš ties ponas Olbrichtas parengė gerą nuomonę, mes tikrai galim pritarti jo pasirinktam keliu ir ačiū jam už pakeitimus, jie mus tenkina. Dėkuoju, ponė Minesku. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Olbrichtui už tai, kad pateikėt nuomonės dokumentą. Iš tikrųjų, nuomonė šiaip jau labai gerai argumentuota, joje pakankamas detalumo lygis pasiektas. Ir kartu nuomonėje išryš, išryškinami trūkumai. Trūkumai susiję su 2000-2006 metų mokėjimų padėtimi audito rūmai, rūmų 2008 metų, metų biudžeto įvykdymo nuomonė rodo, kad e, daugelis šiaip jau išmokų vėlinosi, o 2000-2006 metų laikotarpis iš tikrųjų buvo e, laikotarpis, per kurį labai daug klaidų atsirado susijusių su išmokomis Ir būtent tai aptikta toliau, kai buvo atlikta projektų, projektų, atliktas projektų auditas. Bet kita vertus, ne, ne visais atvejais įvertinta taip pat atiti, atitikties reikala, reikalavimų atitikties įvertinimas. Reikėtų taip pat neišleisti iš akių valstybių narių, šiaip jau tų tikslų, E, kurie numatyti program, jų programuose, jų projektuose, kurie buvo finansuojami. Tad e, dabartinis e, finansų, finansų reglamentas šiaip jau numato svertus, kuriais remiantis būtų galima pasiekti geresnio E, projektų finansavimo valdymo. Bet kita vertus vėlgi taip pat reikėtų neišleisti iš akių ir įvairių programų bei projektų tikslų. E, šiaip mes norėtume paremti poną Olbrichtą būtent dėl jo siūlomų pakeitimų. Jie mums atrodo geri. Dėkuoju, ponas Piver. Ačiū pirmininkė. Jan Olbricht parengtas pranešimas yra geras pranešimas. Ir galų gale mes įvertiname, kad yra padaryta pažangos. Tai yra, kad daroma vis mažiau klaidų ir matome, kad mūsų turimos priemonės gerėja. Tačiau turėčiau išsakyti ir tam tikrus nuogastavimus. Panašu, kad problemų kyla visuomet dėl tų pačių valstybių. Tos valstybės kartojasi. Tad gal reikėtų įvesti kažkokią kompensacijų sistemą toms šalims, kurios nedaro tiek daug klaidų ir nekelia problemų. Juk daug metų kai kurios šalis nedaro klaidų ir todėl joms reikėtų numatyti tam tikrą kompensavimo mechanizmą, nes, kaip sakiau, matome, kad klaidas daro vis tos pačios ir tos pačios šalys. Kodėlgi regioninės plėtros komitete kol kas neatsižvelgėme į regioninės politikos tam tikras struktūras, juk turime tokį instrumentą, taip pat audito rūmai yra parengę ataskaitą, kurioje yra pasakyta, kad tos lėšos buvo išleistos netinkamai. Tad mes, mūsų komitetas, manau, turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį ir turėtų aiškiau užsakyti savo nuomonę. Ačiū. Dėkoju. Na, kaip matote, parengtas dosie, visi dokumentai, dabar jie jums yra dalinami. Žodis ponui Obermeier. Ačiū pirmininkė. Dokumente yra minimi įvairiausi aspektai aspektai, taip pat kalbama apie atitinkamų institucijų darbą, taip pat yra pasakyta, kad penkių iš šešių klaidų galima buvo išvengti. Ta, iš esmės kalbama ne apie sukčiavimą, o yra sakoma, kad daug klaidų padaroma vietos lygiu. Ir bendrosiuose diskusijose taip pat reikėtų tai pabrėžti ir reikėtų pakalbėti apie tai, kaip komisija analizavo nacionalinės sistemas bei fondo lėšų administravimą. Ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į programų kontrolę ir priežiūrą. Aišku, visuomet svarbu užtikrinti, kad būtų kontrolė, tačiau ta kontrolė ir priežiūra turi būti nepriklausoma. Vartotojams ypatingai svarbu yra štai kas Nepamirškime, kad visa sistema yra ypatingai sudėtinga ir labai svarbu užtikrinti, kad ji būtų gerai suprantama vartotojams, supaprastinta. Ir tikrai sistemą netaip jau lengva suprasti, į ją įsigilinti. Todėl reikėtų pagalvoti, ar neverta parengti kažkokių papildomų priemonių, numatyti vienodus standartus visiems. Na bet iš esmės man patiko ir anksčiau kalbėjusio kolegos pasiūlymas dėl kompensacijų sistemos ir toks mechanizmas mano galva tikrai būtų naudingas. Dėkoju prieš suteikiant žodį ponui Somoza komisijos atstovui. Norėčiau taip pat pasisakyti ir kalbėsiu gimtają kalbą. Norėčiau pasveikinti poną Olbrichtą, parengus puikų dokumentą. Ačiū jam už darbą jo parengta nuomonė labai svarbi, pati tema yra labai svarbi. Be abejo, bus atsižvelgta į visas išsakytas pastabas, bus tengiamasi jas įtraukti į metinę ataskaitą. Na, o aš savo ruoštų dėl nuomonės projekto norėjau pasakyti štai ką. Ketvirtas punktas. Gal šioje teksto vietoje reikėtų labiau akcentuoti konkrečius klaidų atvejus. Nuomonėje bendrame dokumente yra paminėta, kad tikrai ne visuomet lengva suprasti visas taisyklės, visą procedūrą ir kad Žmogus turi būti specialistas, kad suprastų visą sistemą. Tad tai svarbu akcentuoti. Toliau dar vienas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tas, kad visuomet turime užtikrinti, jog kalbam ir pabrėžti, kad kalbam apie klaidas, o ne apie sukčiavimo atvejus. Tai yra savo diskusijose turime kalbėti ir pabrėžti klaidas, o ne sukčiavimą. Man atrodo, kad kai kurie kolegos šiuos du atvejus painioja. Ačiū. Dėkoju. Komisija nori pasisakyti, bet visų pirma teiksiu žodį ponui Olbricht. Labai trumpai norėčiau sureaguoti į komiteto narių pastabas. Visų pirma, aš taip pat esu ir biudžeto kontrolės komiteto narys. Ir viena iš didžiausių problemų tame komitete yra to, ką mes iš tikrųjų kontroliuojame. Kaip minėjo ponia Manesku, ar mes kontroliuojame procedūras, ar viskas gerai duomenų, dokumentų atveju, ar mes kontroliuojame veiksmingumą Žinoma, čia yra biudžeto kontrolės komiteto pranešimas, taigi jis daugiausia skirtas procedūroms, neveiksmingumui. E, Diskusija su audito rūmais yra apie tai, kaip galima nugalėti tą problemą, kalbant ne tik apie procedūras, bet ir apie veiksmingumą. Taigi nėra aiškaus atsakymo šiandien. Kitas dalykas. Aš nenorėjau nuomonėje kalbėti, e, pasakyti, kad nėra sukčiavimo atveju. Žinoma, yra. Tačiau šie žymus 11 procentų, tai, tai nėra tie pavyzdžiai, kurie patikimi kaip uh, sukčiavimo atvejai, o kaip klaidos. Iš komisijos dokumentų matome, kad jie neturi informacijos apie sukčiavimą tarp šių klaidų. Galbūt kitur bet ne čia. Norėjau pasakyti, kad sanglaudos politikos e, specifiškumas yra tas, kad turime projektus, po to mokėjimus, kuriuos atlieka nacionalinės valstybės narės. Jos vykdo išmokas, po to vykdoma kontrolė, atrandamos klaidos ir vykdomos korekcijos ir metų pabaigoje arba po viso laikotarpio. Audito rūmai, pavyzdžiui, atsižvelgia į esamą būklę X momentu ir ta kontrolė parodė, kad tai yra 11 procentų klaidų. Tačiau čia kalbam apie daugia šalį programavimą ir vykdomas finansinės korekcijos, todėl svarbu pasakyti, kad veiksmų planas, kuris yra pateiktas, rodo, kad iš karto pasikeičia klaidų lygis. Tai reiškia, kad finansinės korekcijos vis didesnės ir didesnės. Turiu pasakyti, kad finansinės korekcijos, kurias jau komisija įvykdė, yra didesnės negu per visą laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų. Vien tik per praėjusius metus tos korekcijos yra didesnės negu anksčiau. Taigi, dedamos didelės pastangos. Kitas klausimas, kuris yra mūsų komitetui svarbus, tai yra dalykas susijęs su e, viešaisiais pirkimais. Kas yra kaltas? Ar turime blogą sistemą ES e, susijusią su viešaisiais pirkimais, ar sistema yra gera, bet ji blogai įgyvendinama valstybės narėse? Nes didžiausia klaidų, didžiausias klaidų skaičius yra susijęs su viešaisiais pirkimais. Taigi klausimas kyla, kas čia vyksta? Tai, tai nėra sanglaudos politikos problema. Todėl mūsų komitetas turi parodyti, pasakyti, kad klaidos nėra sistemingos klaidos, kurios yra sanglaudos politikos e, viduje, tačiau jos yra susijusios su sanglaudos politika. Tai nėra sanglaudos politikos bėda. Taigi klausimas, kaip išvengti klaidų atsižvelgiant į tai, kad ši politika yra iš tikrųjų būtina. Taigi aš tai norėjau įrodyti šioje trumpoje nuomonėje. Norėjau pasakyti, kad neturime pamiršti klaidų, bet turime matyti ir pozityvius pokyčius. Ir turime paprašyti komisijos patikslinti, patikrinti, kodėl didžiausia problema yra viešieji pirkimai. Kas vyksta čia, valstybės narėse? Ir man atrodo, kad korekcijos e, susijusios tik su kai kuriomis valstybinės narėmis, tačiau tai nėra šio pranešimo tema, pranešimas yra bendresnis. Todėl politinė prasme aš kaip nuomonės autorius manau, kad kaip komit, regionų plėtros komitetas mes turime parodyti, kad yra daug problemų įvairiose procedūrose. Tačiau jos nėra tiesiogiai susijusių su pačia sanglaudos politika. Todėl šiame pranešime norima pasakyti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ačiū. Gerai, labai ačiū ponę pranešėjau. Dėkoju kolegoms už diskusiją. Kadangi nereikia priimti jokios, jokio sprendimo, mes perėmame prie kito klausimo, tai yra šeštas klausimas. Tai yra pranešimas dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Pone Albrechtai, labai atsiprašau mano dokumentuose neparašyta, tačiau noriu informuoti, kad e, data yra kovo pirmą dieną. Ar visiems aišku? Šeštasis klausimas. Pranešimas dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Pranešėjas yra ponas Viktoras Uspaskich ir suteikiu jam žodį. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu lietuviškai. Kolegas, e, mes e, panagrinėjom su specialistais šitą klausimą. Kaip jūs žinot, e, pagrindinis komitetas šito pranešimo yra aplinkos visuomenės sveikatas ir maistas saugos komitetas ir panalizavus e, jų sukurtą pranešimą, mes tiesiog norėjom prisidėti su savo nuomonėm. Tai yra pasiūlyti mūsų komiteto nuomonė projektą, norėčiau pasiūlyti keletą aspektų įtraukti e, priimant e, bendrą Europos parlamentą poziciją dėl bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos. Siūlom e, skatinti regionų ir e, vietinių institucijų vaidmenį stikinių nelaimių valdymo ciklę. Esu įsitikinęs, kad e, šių institucijų aktyvus dalyvavimas, kuriant ir įgyvendinant su nelaimių prevencija susijęs strategijas, yra geriausias būdas užtikrinti veiksmingų sprendimų radimą. Šiame procese taip pat e, siūlyčiau pabrėžti konsultavimasi ir viešųjų bei privačių suinteresuotų subjektų dalyvavimą svarbą. Nors e, nelaimių poveikis e, nesilaiko formalių ir administracinių regionų ir valstybių narių ribų, vis dėlto esu įsitikinęs jos identifikuojant ypatingai į riziką linkusius vietovės, kartu būtina kurti prioritetinių tikslų bei bendradarbiavimo mechanizmus. Ir aišku sveikintina komisijos iniciatyva įvertinti galimybę įtraukti nelaimių prevenciją į 7-13 metų veiksmų programą. Tuo tarpu valstybės narės reiktų raginti pasinaudoti struktūriniais fondais, kurie tiesiogiai skirt, skirti rizikos prevencijai. Taip, e, kad veiksmų šioje srityje būtų imamasi be uždėlsimo e, per dabartinį programavimo laikotarpį. Tačiau šalia to negalima pamiršti apie būtinybę koordinuoti veiksmus. Taip pat siūlyčiau palaikyti nuomonę, jog e, būsimas infrastruktūros finansavimas iš struktūrinių fondų kito programavimo laikotarpiu metu turi būti e, sąlygotas specialių priemonių, kurios e, atitinka nelaimių prevencijas normas įgyvendinimą. Taip trumpai aš pristačiau, aišku, mano pranešimas yra įsiūstas visiems ir jie galėjo susipažinti. Ačiū. Okay, thank you very much, Mr. Dėkoju pranešėjui. Dabar žodis ponui Trebopolus. Ačiū. Na, vienas aspektas yra ypatingai svarbus, ypač dėl to, kad klimato kaitos pasiekmes mes jau dabar matome. Pritarėme nuomoniai ir taip labai svarbu yra nelaimių valdymas, valdymo ciklas ir taip pat labai svarbu veikti koordinuotai, dirbti kartu. Akivaizdu, kad e, visi regionai skiriasi Būtent todėl labai svarbu čia nepamiršti ir sanglaudos dimensijos, nusprendžiant dėl priemonių ir vykdant tas priemonės. Taip pat nepamirškime ir solidarumo taisyklių, jos taip pat turi būti pasitelktos ir tai padės užtikrinti didesnį lankstumą, nes lankstumo taip pat labai reikia. Tokiu būdu galėsime padėti tiem regionam, kurie labiausiai nukenčia. Tie regionai galės būti geriau apsaugoti. Taip pat, aišku, svarbu akcentuoti ir prevencijos principą. Kai vyksta gamtinės, stichinės nelaimės, akivaizdu, kad mums reikia bendros strategijos. Taip pat, aišku, labai svarbi prevencija. Reikia stengtis išvengti tam tikrų pavojų. Ir aišku, prevencija yra geriau nei gydimas, tad reikia imtis veiksmų kiek galima greičiau. Ir kaip jau sakiau, dabar gyvenam tokiu laikotarpiu, kai klimato kaita akivaizdžiai vyksta ir ateityje matysime vis daugiau stichinių nelaimių. Taigi ES turi geriau pasirenkti, sugebėti geriau reaguoti, parengti geras prevencijos priemonės ir ypatingai žemės ūkio srityje. Europos komisija savo ruoštų turėtų remti tokią veiklą, tokius veiksmus, kurie padidins e, civilinę apsaugą bendryjoje. Dar vienas dalykas. E, labai svarbu yra iniciatyvos bei taisyklės, teisės aktai, kuriuose kalbama apie šiuos principus, todėl kad turime parengti bendrą europinį požiūrį. Praeitą vasarą matėme, kokia susiklostė padėtis ir e, supratome, kaip svarbu yra analizuoti ekosistemas pietinėje Europos dalyje. Buvo parengta bendra strategija, e, užtikrinanti, kad būtų numatytas finansavimas prevencijos priemonėms Tad tokie dalykai yra ypatingai svarbus, jei norime išvengti tolesnių klimato kaitos pavojų. Dėkoju. dabar išsakytų pasiūlymų arba aspektų. Uh, uh, Žodis poniai Fandanja. Ačiū pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė pranešėjas dėl regioninių valdžios institucijų, vietos valdžios institucijų vaidmens, todėl kad būtent šių institucijų atstovai, tie žmonės, jie yra tose pirmosiuose fronto linijose, priešakinėse linijose. Tačiau, na, negalime kalbėti vien apie regioninį lygmenį ar kitokį lygmenį. Turime parengti ir tam tikrą politiką europinių lygių tam, kad galėtumėm sustiprinti tas priemonės, kurių imasi regionų vietos valdžios institucijos. Būtent todėl turime parengti ir įgyvendinti bendrą veiksmų protokolą skirtą tokiems atvejams ir tas protokolas užtikrintų solidarumą tarp įvairiausių šalių tam, kad galėtumėm kovoti su stichiniam nelaimėm. Šiame kontekste labai svarbu pabrėžti pagalbą struktūrinių problemų turintiems regionams, todėl kad būtent tokie regionai yra ypatingai pažeidžiami, jiem trūksta išteklių, kad galėtų kovoti su nelaimių pasiekmėmis. Taip pat, aišku, svarbus yra ir prevencijos klausimas, turime gerinti įvairiausių veikėjų veiksmų koordinavimą, visų tų, kurie dalyvauja mm, valdyme, procesų valdyme. Tad, kaip sakiau, reikia tam tikro protokolo, kuris apjungtų įvairiausias priemonės, būtų naudojami įvairiausių fondų lėšos. Taip pat labai svarbu šiame kontekste pasitelkti ir naujausias technologijas. Jos gali padėti. Dar vienas dalykas - finansavimas, kuris yra skirtas kovai su stichiniam nelaimėm. Reikia, kad toks finansavimas būtų kiek galima labiau lankstus, kad galėtumėm geriau pasinaudoti tokiu finansavimu. Dar vienas dalykas. Svarbu turėti bendrą politiką ir numatyti bendrus veiksmus kovai su miškų gaisrais. Komisija teikia du pasiūlymus. Pirmas yra skirtas kovai su miškų gaisrais, o antras pasiūlymas yra kovai su sausromis. Šie du aspektai labai svarbus, nes jie padės geriau koordinuoti visų valstybių narių politiką, taip pat pagerins turimas e, priemonės bendrijoje. Dar vienas dalykas E, labai svarbu įsteigti Europos stebėsenos centrą sausrų klausimais bei potvinių klausimais bei klimato kaitos klausimais. Toks stebėjimo centras galėtų rinkti visą informaciją ir galėtų padėti mums geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms. Tiek būtų ačiū. Dėkoju. Kadangi laiko liko nebedaug, todėl prašysiu kitų kalbėtojų kalbėti trumpai, tam, kad nenukryptumėm nuo laiko grafiko. Dabar žodis ponui Blasak. Ačiū pirmininkė. Na, mane stebina tai, kad šiandien mes dar neturime europinės strateginės medžiagos skirtos šiam konkrečiam klausimui. Todėl tikrai sveikinu šį dokumentą, jis labai svarbus, tačiau jame nekalbama vien apie prevenciją arba apie geriausią praktiką arba ankstyvo perspėjimo mechanizmą. Noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra sujungti, apjungti atskirus projektus, ypač pasienio regionuose. Įvairiausi projektai turi būti susijęti Ir kiekviena valstybė narė turi informuoti kitas valstybės narės apie galimas, galimus potvinius, sausras, žemės drebėjimus ir taip toliau. Dar vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra tarptautinė pagalba. Turime koordinuoti tokią pagalbą ir kažkas turi ją kontroliuoti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Piper. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pranešėją parengus dokumentą, kuris tikrai akcentuoja, koncentruojasi į regionus, juk mes esame regionų plėtros komitetas ir būtent regionų vaidmuo yra akcentuojamas, tai labai svarbu, tai labai gerai. Dėl pakeitimų Aš nelabai suprantu, kodėl reikia kurti europinį mechanizmą, kuris padėtų reaguoti į miškų gaisrus Graikijoje. Taip pat nesuprantu, kam mums reikia Europinio stebėjimo centro sausroms ir potviniams. Mes jau turim panašų centrą. Ir nelabai suprantu, kodėl turime skirti lėšas tam tikrom priemonėm, kurios paskui nėra tinkamai panaudojamos. Galbūt reikėtų viską palikti taip, kaip viskas yra ir dokumente viskas gerai išdėstyta, svarbu akcentuoti regionus. Jeigu įvyksta miškų gaisras, jeigu kyla miškų gaisrai, tai tuomet turime koordinuoti savo veiksmus. Pavyzdžiui, reikia parengti e, skubius planus Reikia keistis gerąją praktiką, o ne renkti kažkokius teisės aktus. Ir svarbu užtikrinti, kad, sakykime, specialios tarnybos, kurios kovoja su miškų gaisrais, būtų gerai pasirengusios. Tačiau tam mums nereikia naujų europinių teisės aktų. Tai tikrai nebūtina, reikia viską palikti taip, kaip yra. Dėkoju, ponas Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Solidarumas iš ties yra svarbu. Tačiau, manyčiau, tiek pat svarbu taip pat įvertinti įvairių fondų lėšų galimybę. Jei iškyla, sakykime, atsira kyla kokia nors stichinė ar žmogaus sukelta nelaimė, tai taip pat turėtume šiaip jau sugebėti padėti patys savo patiems. Tai turiu galvoje savanorių antai darbą, reikėtų jį paminėti, bet to reikėtų pagerinti e, tarptautinį veiksmų koordinavimą, jeigu kalbam apie didesnės apimties nelaimę. Na, o šiaip e, pirmiausia, reikėtų, aišku, pradėti nuo pačių šalių. E, jos galėtų jau daug ką nu, nuveikti, bet kita vertus e, situacija labai, labai įvairuoja, turint gal, turiu galvoje, sakykime, savanorių pajėgų pasitelkimai įvairiose šalise ar, ar regionuose. Tad iš ties tokiam kontekste labai pravartu būtų keistis informacija. Ir iš tikrųjų ta, tas keitimasis informacija ypač praverstų tam tikroms nelaimių kankinamoms šalims. Galėtume taip pat geriau pasimokyti ir įvertinti praeities stichinių nelaimių e, likvidavimo patirtį. Be to, dar vienas svarbus dalykas - tai skleisti informaciją kad gyventojai iš tikrųjų mokėtų elgtis stikinės nelaimės atveju. Pateiksiu pavyzdį. Antai savo paties šalyje pas mus šiaip yra tam tikrų konkrečių pasikartojančių stikinių nelaimių ir mes jau nuo mokyklos, nuo, nuo pirmųjų klasių faktiškai dėgiam mokiniams tam tikrus bendrų tiesiog e, reagavimo į, į stikinės nelaimės įgūdžius. Kitas kolega, labai ačiū, ponė pirmininkė, ponas Tojer. E, brangus kolegos, aš norėčiau pritarti uh, nuomonės referento pasirinktam keliui. Tai yra, kad čia reikėtų e, labiau pabrėžti regionų vaidmenį, užtikrinant civilinę saugą. Be to, be abejo, reikėtų įvertinti, ką būtų galima ar tikslinga būtų padaryti Europos, ES lygių. nes priešingų atvejų tikrai tada kelias e, į stikinių nelaimių likvidavime būtų kur kas ilgesnis. Tad dabar mes turėt, šiuo atveju turėtume užtikrinti, užtikrinti kovojant su stichinėmis ir žmogaus sukeltomis nelaimėmis. Tai tam tikrais atvejais, sakykime, tada reikėtų taikyti europinį požiūrį. Bet kita vertus, bet, sakykime, kalbant apie miškų gaisrus gai, Graikijoje, tai pirmiausia, galbūt turėtume taip pat pasižiūrėti, kiek būtų galima pasitelkti savanorių, gaisrininkų pajėgas. Bet čia ne vien svarbiausias klausimas - pinigai. Labai svarbu yra panaudoti turimus išteklius, žmonių taip pat išteklius. Uh, E, šiaip jau aš pakartoju savo frakcijos ir kitų frakcijų nuostatą, kad pirmiausia atsakomybės turėtų imtis pačios valstybės narės ir tai darytų e, tokio vietos regionų lygių. E, jos, jų lygių pirmiausia turėtų būti numatyti atsakomieji veiksmai. Uh, Ir taip pat e, nepamirškim, juk yra regioninių įvairių fondų lėšų ir pirmiausia, šiaip jau turėtume užtikrinti, kad žmonės padėtų pirmiausia patys savo patiems. O tik tai tam tikrais išimtiniais atvejais, kada nelaimės apimtis tokia didelė, kad e, pati valstybė narė negali su jie susidoroti, tada jau galima pasitelkti kitų uh, E, narių, kitų šalių pagalba. E, tad, e, sakykime, panaudojant lėktuvius ar panašiai, bet mes turėtume aiškiai apibriežti atsakomybės sritis. Ponas Matula. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėt žodį. Klimato kaitos kontekste iš ties mes turėtume laikytis makro regioninio požiūriu. Kaip ponas Lasakas pasakė, ateityje, e, šiaip jau turint Europos strategiją, tai joje reikėtų skatinti savanoriškų, e, savanoriškų e, pajėgų kovojančių su stikinėmis nelaimėmis vaidmenį. Antai 2011 metai neveltui paskelbti sav, savanoriškos iniciatyvos metais ir todėl iš tikrųjų reikėtų brėžti, pabrėžti savanorių tam tikrų pajėgų e, skatinimą ir be to nereikėtų išleisti iš akių ir prevencijai skirtų priemonių. Labai ačiū, ponas Keli. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti nuomonės referentą ir tikrai pagirti jį už praktinius pasiūlymus, ypač penktas punktas, kur pabrėžiama prevencijos svarba. Tame pačiame penktame punkte vėlgi kalbama apie struktūrinių fondų paramą. Savo paties šalyje prieš e, kalėdas mus šiaip jau už, užliejo vandenis, potvinis būt, didžiulis buvo ir iš tikrųjų daugybė miestų nukentėjo, tad e, reikėjo lėšų jiems skirti. Ir todėl tikrai vietos savivaldybės ir regionai turėtų šiaip jau pirmiausia spręsti uh, stichinių nelaimių, e, nelaimių klausimus, pirmiausia, derindamos veiksmus šalyje, dėrėdamosi su centrinė valdžia. Ir pirmiausia, šiaip jau reikėtų užtikrinti, kad e, būtent nacionalinės vyriausybės laiky, pirmiausia taikytų e, tam tikras specialias priemonės, o tik tai tais atvejais, kada nelaimės uh, šiaip jau mm, mastas pranoksta šalies mastus, tada jau žiūrėti Europinių fondų. Ačiū, ponas Alfonsi. Norėčiau sureaguoti. Kalbant apie rizikos prevencija dar labai svarbus dalykas. Reikėtų nepamiršti, kad e, rizika labai įvairi būna nes e, ne visada pasiteisina ta pati politika potvinių, gaisrų ar e, kitokių nelaimių atveju. Nes šiaip jau paprastai mes reaguojam įvykus nelaimiai, bet e, kita vertus galima numatyti tam tikrus scenarius, tad numatyti kita vertus ir prevencijos priemonės, tačiau jos turėtų būti specializuotos. Ir dabar, kai pranešta apie tam tikrą stichiją, tai nors ir nebuvo grieptasi priemonių išvengti jai, tada jau kitas žingsnis imtis reik, reikiamų priemonių, kuriomis būtų galima apriboti, kiek galima tą stichiją ir jos daromą žalą. Čia buvo kalbama apie gais, miškų gaisrus, kai gaisrai jau apie gaisrus pranešama Suprantama, tada imamasi veiksmų, kad gaisrus e, ap apribotų. Praėjusiais metais, sakykime, buvo tokios ekstremalios e, meteorologinės sąlygos ir tokiems atvejams yra tam tik e, lėktuvų, kitų priemonių, bet kita vertus, šiaip būtų įdomu tiesiog numatyti tam tikras bendrijos greitojo reagavimo pajėgas ar struktūras, ypač tais atvejais, kada tikrai stikinės nelaimės apimtis išeina tiesiog iš vienos valstybės kontrolės ribų. Bet kita vertus, e, gaisrų atveju aš nemanyčiau, kad tai būtų tikslinga. Dėkoju taip pat norėčiau išsakyti kelias pastabas. Na, noriu pasveikinti pranešėją parengus puikų dokumentą. Jame yra paminėti visi svarbiausi dalykai ir svarbiausia, kad akcentuojamas yra vietos ir regionių valdžios institucijų vaidmuo. Taip pat yra e, sakoma, kad Europos Komisija imasi iniciatyvos, kad e, galėtų įvertinti, kaip situacija klostosi, kaip galima e, vykdyti prevenciją nelaimių, tai visą daroma per daugiametę programą. Manau, kad vertėtų pabrėžti, 112 biudžeto eilutė skubos veiksmams, nepaprastosioms situacijoms, būtent šias lėšas galima panaudoti nelaimių atveju, tai labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kad mes koordinuotumėm savo veiksmus ir tarp valstybinių mastų keistumėmės žiniomis, praktiką ir mokytumėmės vieni iš kitų tam, kad galėtumėm užkirsti kelią nelaimėms. Taip pat svarbu sukurti bendras duomenų bazės, kurios leistų keistis informaciją su įvairiausiais regionais. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Deutsch, o po to suteiksiu žodį komisijai ir pranešėjui. Dabar ponas Deutsch. Ačiū pirmininkė. Iš esmės, praėjusios savaitės įvykiai mano nuomonę pakeitė. Na ir kalbant apie šį klausimą, norėčiau išdėsti faktus, kad mūsų komitetas parlamente norėtų pareikšti savo solidarumą. Jeigu atsiminsime, kad per praėjusias kelias dienas Madeiroje įvyko e, viena didžiausių nelaimių per visą dešimtmetį, daugiau kaip 40 žmonių per nelaimę žuvo. Ponas Tesera negalėjo šiandien atvykti čia, nes jis turi būti Madeiroje, kad galėtų padėti susidoroti su nelaimės pasiekmėmis. Turime prisiminti šį įvykį, nes vos prieš keletą mėnesių mūsų komiteto delegacija buvo nuvykusi į Madeirą ir matė kokią ten situaciją. Ir be to, kad na, praturtinime šį, pakeit, šį pranešimą, praturtinti jį, turime pakalbėti taip pat ir apie solidarumą, ne tik apie jį kalbėti, jį pareikšti. Ir jeigu Europos parlamentas turi tam tikrą vaidmenį sumažinant e, nelaimių pasakmes, tai manau, kad turime tai padaryti pareikšdami e, nukentėjams žmonėms savo solidarumą. Labai ačiū. Malonu išgirsti jūsų pasiūlymą. Aš buvau delegacijos pirmininkas, kai lankėmės e, Madeiroje, mačiau, kas vyksta tenai. Noriu jūs informuoti, kad aš perduosiu jūsų prašymą, jūsų norą poniai Hübner, kad būtų parašytas laiškas e, išpreikiant mūsų solidarumą ir mūsų paramą nelaimės aukoms. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Ponas Delanoj. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, komisija dėkoja jūsų komitetui ir nuomonės referentui už nuomonę, už nuomonės pristatymą, už pono uh, Ferreros e, e, pristatymą. Ačiū, kad jūs pabrėžėt vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmenį, e, rengiantis, atsakant, įdėgiant prevencijos veiksmus. Tad čia iš tikrųjų laikomasi tokio bendro integruoto požiūrio ir iš tikrųjų labai gerai, kad būtų, kaip sakom, veikiama atsakingai. Dabar, kai 2009-aisiais buvo priimtas, priimtas komunikatas, tai numatyta e, visai lė priemonių, kaip būtų galima įgyvendinti komunikato nuostatas. Geros praktikos klaida, švietimas, rizikos įvertinimas, rizikos kartografavimas ir kartu vietos bei regioninių e, institucijų vaidmuo visuose šiuose procesuose. Na, o dabar dėl finansavimo lėšų, tai mes šiaip jau įvertinom tokių e, lėšų e, padėtį ir tikimės, kad jomis bus galima geriau pasiruošti prevencijai. Dabar kaip ir nuomonės referentas siūlo, tai ir komisija masto, kad reikėtų nustatyti tikslesnius ryšius tarp finansavimo priemonių ir kartu e, kriterijų, aplinkosaugos kriterijų, prevencijos kriterijų formuluotės. Tad mes dabar rengiam metodologiją, procedūrą, kurios dėka bus galima veiksmingai įgyvendinti komunikato nuomonės ir tokiu būdu bus galima pasiekti pridėtinės vertės vietos ir regioninių lygių. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Prieš suteikiant žodį ponui pranešėjai, norėčiau Jūs informuoti, kad galutinis terminas pakeitimams gali būti nustatytas kovo pirmas, pirmą dienai, vidurdieniui, o komitete būtų balsuojama e, balandžio mėnesį. Envi komitetas planuoja patvirtinti pranešimą gegužės 3-4. Pone pranešėjau, prašom jūs žodis. Ačiū už pastabas, e, e, kurios buvo įsakytas. E, noriu tik pabrėžti, kad mes nesam pagrindiniai ir susipažinus su galimo projekto pranešimo. Mes tiesiog nenorėjom kartuotis ir dubliuoti tos pasisakymus, tų tekstų. Ir e, noriu dar e, pasakyti, pabrėžti dėl solidarumo iš tikrųjų, tai yra vertingai ir mes atsižvelgsim dėl e, praktikos pasidalinimo, tarptautinį pagalbą, veiksmų koordinavimą ir taip toliau. Bet vienas buvo pastebėjimas, kad reikia daugiau dėmesį atkreipti į žemės ūkį, kada vyksta stikinės nelaimės. E, noriu pasakyti, kad šitas klausimas neapima, neįeina į kompetencijas žemės ūkės, tai e, žemės ūkės finansuojimas yra e, kitų fondų, kitų, kitų struktūrų ir ten pagalba žemės ūkiui iš tikrųjų yra skirta labai daug, nebūtinai būtent susijęs su šito klausimu. Tai visus kitus pastabas, aišku, mes atsižvelgsim ir žiūrėsim, kada bus rengiamas ypatingai jau galutinis projektas pagrindinio pranešėjo ir mes pasistengsim, kad visas tas pastabas eitų. Ačiū. Okay, again, Dar kartą dėkoju nuomonės referentui, dėkoju kolegoms už diskusiją. Daugiau kitokio sprendimo komitete nereikia priimti. Pereiname prie septintojo mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES regioninės politikos dėl kovos su finansinė ir ekonominė krize nauda, atskirai atrant tikslą numeris 2. Suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Kiek laiko aš turiu? Kiek aš galiu kalbėti? Tur, turime šio klausimo aptarimui maždaug pusvalandį. Gerai, pabandysiu kalbėti trumpai, kad turėtume laiko padiskutuoti. Visų pirma, noriu pasakyti štai ką. Čia mes kalbame apie politinę sanglaudą ekonominių sunkumų metu. Ir aš norėjau pakalbėti apie tai, kokia svarbi sanglaudos politika plėtrai yra apskritai, konvergencijai. Tai yra Europos integracijos esmė. Taip pat tai yra svarbu kovojant tiesiogiai su problemomis planuojant, kuriant strategijas. Visa tai yra sanglaudos politikos šerdis. Ir šiandien yra svarbu tai, kad patiriame finansinės krizės pasakmes. Kasdien tos pasakmes vis geriau matomos. Ir be to dar turime kitų veiksnių. Tai yra krizės pasakmes yra akivaizdžios, tačiau kitas veiksnys yra tai, kad supratome, kad sanglaudos politika tampa labai svarbi, nes valstybės narės pajunta, kad jos smarkiai nukenčia nuo finansinės ir ekonominės krizės. Ir visa tai turi poveikį realiai ekonomikai, gamybai, paklausai ir pasiūlai žimtumui. Ir nepaisant e, sanglaudos politikos eurozonoje, skirtumas e, tarp žmonių pragyvenimo lygio didėja. Taigi yra žmonių gerovė nesuvienodėja, o ima vis labiau skirtis. Taigi turime galimybę išspręsti kai kurias problemas, tačiau mechanizmai, procedūros siekiant solidarumo, solidarumo nėra visla, visada labai aiškios. Tai reiškia, kad turime pasistengti pasinaudoti jomis kaip galima geriau. Turime panaudoti sanglaudos politiką ir struktūrinius fondus, visas priemonės ir iniciatyvas kaip galima geriau, kad skatintume regioninę plėtrą. Turime taip dirbti, nes būtent tik tai tokias priemonės ir turime. Manau, kad turime dar pagalvoti, kaip tai padaryti. Parlamentui reikės šį klausimą pasvarstyti bendrame kontekste. Mes bandome e, skatinti regioninę plėtrą pagal antrąjį tikslą. Noriu priminti, kad regionai, kurie turi struktūrinių problemų, būtent apie juos kalbama. Pradžioje nuo 2006 metų kalbėjome apie regionus, kurie buvo atsilikę pagal šį, šio tikslo įgyvendinimą ir kilo klausimas, kaip galima tą atsilikimą panaikinti. Tačiau dabar esamų planavimo laikotarpiu nuo 7 iki 13 metų antrasis tikslas yra skirti daugiau dėmesio konkurencingumui ir užimtumui regionuose. Mes norime skatinti tvarų, tvarę plėtrą, klėstėjimą. Ir manau, kad galime pastebėti, kad netgi prieš krizę jau buvo pastebėta pozityvių e, šių priemonių e, rezultatų įvairiose srityse. Ten, kur e, regionai smarkiai nukentėjo, pavyzdžiui, pramoniniai regionai, matome, kad buvo tam tikro stabilumo. Tai yra pavyko šiek tiek apriboti neigiamą krizės poveikį. Na, o dabar matome, kad sanglaudos politika ir toliau daro pozityvų e, poveikį antrojo tikslo regionams. Aš manau, kad galime ir toliau e, dirbti šioje srityje. Apie tai galbūt tinkamai nesame diskutavę ir galėtume atlikti išsamų tyrimą, kad galėtume išsiaiškinti, kokia yra reali situacija antrojo tikslo regionuose. Man atrodo, kad būtų gerai taip pat panalizuoti kai kurias ataskaitas, kuris turi parengti valstybės narės. Jos tai turėjo padaryti 2009 metų pabaigoje. Ir aš tikiuosi, kad e, valstybės narės e, tuose ataskaitose ne tik pateiks e, informaciją, bet ir pateiks pasiūlymų, kaip gerinti antrojo tikslo siekimą. Priemonės, kurias mes galime pasiūlyti, yra štai tos. Tai yra tai, ką galima padaryti būtent europiniu lygiu. Turime užtikrinti, kad būtų lengviau galima panaudoti struktūrinius fondus. Turime išsiaiškinti, kiek yra patenkinama administracinė tų fondų panaudojimo pusė. Ar tos procedūros dar gali būti palengvintos, padaryti lengviau prieinamomis. Klausimas dėl iš ankstinio finansavimo ir šimtaprocentinio finansavimo tvarkos. Negalėjau kol kas pakalbėti apie visas detalės, tačiau manau, kad būtent tokiu būdu galima būtų palengvinti situaciją daugeliu valstybių narių, galime suteikti galimybę suteikti konkretiems projektams prioritetą. Taip pat manau, kad valstybės narės turėtų galėti protingiau išmintingiau pasinaudoti esamomis e, sanglaudos politikos priemonėmis. Kaip pavyzdžiui ir gaisro metu ar gaisro atveju galima numanyti, kas gali įvykti ir gali būti pasirengęs. Taigi valstybės narės galėtų taip ir elgtis, galėtų numatyti problemas ir atsižvelgiant į sunkę ekonominę situaciją, valstybės narės turėtų sugebėti pasinaudoti lėšomis kad galėtų reaguoti į problemas iš karto. Dar vienas pasiūlymas, kurį norėčiau pateikti, tai yra tas, kad turėtume būti labai dėmesingi tiek europinių, tiek nacionalinių lygių tam, kaip koordinuojamos sanglaudos politikos e, koordinavimai fondai. Struktūrinių fondų atveju mums reikia panalizuoti, kaip galima panaudoti transeuropinius energetikos ir transporto tinklus. Mano šalyje turime pavyzdžių, kaip tai galima padaryti. Pavyzdžiui, Šiaurės Graikijoje transeuropiniai tinklai nepakeitė e, landšafto, ne tik pakeitė landšaftą ne tik Šiaurės Graikijoje, bet ir E, pietų Europoje. Taigi e, tinklai gali padaryti poveikį visam regionui, paveikti konkurencingumą ir užimtumą, kas yra antrojo tikslo ribose. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kaip panaudoti kitus dalykus, tai yra septintąją pagrindų programą skirtą moksliniams tyrimams. Pagalvoti, kaip tie dalykai galėtų pasitarnauti regionams. Jeigu užtikrinsime, kad visos priemonės yra prieinamos ir galima, visi galėtų jas panaudoti, tai būtų skurtas didžiulis potencialas. Taigi, pirminkė, norėčiau pakalbėti apie šias, šias dalykus. Pateiksiu dokumentą su skaičiais ir statistika apie esamą situaciją. Ir taip pat pademonstruosiu, kaip plėtojosi sanglaudos politika. Ir pateiksiu, aišku, įvairių pasiūlymų. Dabar e, labai mielai klausyčiau kolegų nuomonės šio klausimu, taip pat ir komisijos nuomonę. Na ir mano svarbiausia mintis yra, kad mums reikia gerai suprasti faktą, kad susidurime su tam tikrais pavojais. Ekonominė ir finansinė situacija reiškia, kad su tokiais pavojais susidarė visos valstybės narės ir uh, Didelių investicijų dabar e, skirti sunku, todėl kaip niekada anksčiau turime pasinaudoti tomis priemonėmis, kurios yra mums prieinamos. Tai yra bendra tiek Europos ir nacionalinių valstybių ir regiono atsakomybė. Ačiū. Ačiū. Pone Kratsa. Pranešimo projektas bus svarstamas kovo 17 dieną. Ir kaip ponia Kratsa jūs informavo, visi gali pateikti savo pastabas. Ši diskusija tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis. Kadangi penktą valandą turime pradėti balsavimą, ar galbūt dešimt po penkių, Turime keturis norinčius kalbėti ir pirmiausia steiksiu žodį poniai Vespel. Dėkoju, pirmininkė. Pirma pastaba. Turiu pasakyti, kad nekantraudama laukiu bendradarbiavimo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais, nes šis pranešimas bus labai svarbus, pati tema labai svarbi. Ir taip pat labai svarbu tai, kokiu laiku yra rengiamas šis dokumentas, kokio, kokioj padėtyje yra atsidūrę darbuotojai ES. Mes visi esame sunerime dėl ekonominės finansinės krizės socialinių pasiekmių ir tas pasiekmes patirs beveik visi miestai ir regionai Europos nukentės ne tik e, netokios turtingos šalys, bet ir antro tikslo šalys. Regionai, atsiprašau. Socialdemokratų frakcijai kova su krize yra itin svarbi, aktuali kova. Turime stengtis apsaugoti darbuotojų, darbininkų interesus, išsaugoti kiek galima daugiau darbo vietų, kurti naujas darbo vietas. Europos regioninė politika būtent tokių tikslų ir siekė prieš krizę. Tikslas buvo sukurti daugiau darbo vietų, geresnių darbo vietų. Tai buvo viena iš strateginių gairių Europos regioninėje politikoje tokią pat e, idėją išdėstyti ir dabartiniam programavimo laikotarpiui. Ir kad ir su kokia krize susidurėme, tai tikrai nereiškia, kad mes galime atsisakyti savo ilgalaikių tikslų. Turime siekti sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, bet kokiom aplinkybėm. Taip pat turime užtikrinti vienodą darbo užmokestį vyrams ir moterims, nes tik tokiu būdu įgyvendinsime teisingumo principą. ES regioninė politika gali ir jau parodė, kad teigiamai prisideda prie gerovės kūrimo. Prieš krizę matėme, kad struktūrinė politika prisidėjo prie naujų darbo vietų sukūrimo, užimtumo skatinimo. Daugelis regionų sugebėjo pagerinti prieigą prie darbo rinkos. Taip pat užtikrino galimybę siekti tolesnio mokymosi, kvalifikacijų. Taip pat e, buvo skatinami regionai e, akcentuoti tradicinių tam tikrų e, sričių skatinimą. Na, o dabar regionai taip pat turi kovoti su, su neigiamam krizės pasiekmėm ir panašu, kad visi kalba apie struktūrinius fondus. Manau, kad taip pat reikėtų panaudoti globalizacijos fondą. Uh, ir turėtumėm pasižiūrėti, kaip galim e, šiek tiek pakoreguoti turimas e, priemonės, kad jos atitiktų dabartinę situaciją ir, kaip sakiau, nekantraudama laukiu bendradarbiavimo rengiant šį dokumentą. Ačiū poniai Westfeld, ponas Toyer. Dėkoju. Ačiū kolegos. Taip pat laukiu bendro darbo su pranešėju. Manau, kad regioninė politika ypatingai svarbi kovojant su krizės pasiekmėmis. Jei panalizuosime ekonominę krizę, tai pamatysime, kad visų pirma, ją sukėlė bankai, tai buvo bankų krizė ir šalys skyrė daug lėšų, kad užtikrintų, jog būtų paremta tarptautinė bankininkystės sistema. Jei pažiūrėsite atskirai į įmonės, į bendrovės, tai pamatysite, kokia padėtis yra su realia ekonomika, kaipgi yra su paskolom, kuri reikia realiai ekonomikai, pamatysite, kad įmonės bendrovės tų paskolų negauna. Nepaisant to, kad galbūt jos yra gerai veikiančios įmonės, tačiau jos susiduria su sunkumais bandydamos gauti paskolas. Na ir kai kalbam apie antrojo tikslo regionus, Objective 2 regionus, labai svarbu remti likvidumą, taip pat skatinti darbo vietų sukūrimą. Šie du dalykai ypatingai svarbus ir turime pasižiūrėti, kaip galime padėti mažom ir vidutiniam įmonėm kaip galime jas akcentuoti savo bendroje politikoje. Na, Įmonės taip pat stengiasi mažinti lėšas inovacijoms ir moksliniams tyrimams, tačiau mano nuomonė tai yra tikrai blogas sprendimas, juk būtent per inovacijas, per mokslinius tyrimus galima kurti naują produkciją, naujus produktus. Būtent todėl mažos ir vidutinės įmonės turi gauti paramą kartu su mokymo centrais, su universitetais ir netgi krizės laikotarpiu turi tęsti mokslinių tyrimų veiklą, dėkti naujausias technologijas, todėl kad tokiu būdu bus sukurti nauji produktai, kurie ateityje kurs naujas darbo vietas ir naujus produktus. Tokie būtų tik tai keli dalykai, į kuriuos turime atsižvelgti kuriuos aš norėjau paminėti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Dėlį. Pone Dėlį, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, ponė pranešėja. Pirmiausia, dėl regioninės politikos e, indėlio kovoje su finansų ir ūkio krize. Tai iš tikrųjų reikėtų pirmiausia įvertinti tos krizės padarinius tokioms jautriausiams gyventojų grupėms. Lisabonos e, strategija prisideda, numato skurdo išnaikinimą Europos Sąjungoje ir iš tikrųjų to nereikėtų leik, išleisti iš akių. Tad tiks, antrojo tikslo regionai iš tikrųjų labiausia nukentėjo nuo finansų ir ekonominės krizės. Todėl iš tikrųjų turėtume susijęti visų sričių politiką, kuri, kurioje šiaip jau numatomos kovos su finansų ir ūkio krizės e, priemonės. Čia reikėtų sėti taip pat susijęti būsto politiką, socialinę, e, ekonominę politiką ir panašiai. Tad regionų lygių e, iš tikrųjų reikėtų imtis ilgalaikių priemonių greta e, regionų politikos ir socialinės e, politikos, kuriomis būtų galima tikrai padėti visoms labiausiai nuo krizės nukentėjusiams valstybėms narėms. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Na, aišku, neligybė egzistavo jau ir prieš krizę, tačiau dėl krizės ta neligybė dar akivaizdžiau matoma ir matome, kad spraga ir atotrukis e, yra padidėjęs tarp regionų. Aišku, galime skirti labai daug lėšų regionams, tačiau vien tai neišspręs visų e, problemų. Juk ir dabar daug kas sako, kad ES yra kapitalistinių šalių sąjunga ir uh, siekia tik savo tikslų. Nepamirškime, kad nuo krizės e, nukentėjo ne tik atskiri regionai, bet ir šalis. Pasižiūrėkite Graikiją. Žinot, kokia padėtis dabar susikloščiusi Graikijoje. Ir tokia padėtis e, kelia grėsmį ir kitom šalim. Kitos šalisgi grasina Graikijai, kad gali ją išspirti iš ES jeigu ji nesilaikys tam tikrų sąlygų. Tačiau priminsiu, kad problemų kyla ne tik Graikijoje, panašių grėsmių kyla ir kitom šalim. Todėl norėčiau akcentuoti solidarumą. Svarbus solidarumas tarp žmonių, tarp šalių, tarp Rumunijos, Bulgarijos ir kitų šalių. Todėl, kad tose šalyse padėtis dar sudėtingesnė, dar prastesnė. Žinome, kas buvo nuspręsta dėl Graikijos, kas perims Graikijos skolą, tačiau tokie didžiuliai klausimai nėra vien tik regionų rankose. Aišku, regionai svarbus, bet pažiūrėkime į platesnius klausimus, į konkurenciją pavyzdžiui. Tai regionai negali konkuruoti su didesnėm, didesniais regionais arba didesnėm įmonėm. Padėtis tik prastės, todėl reikia ieškoti geresnių priemonių. Pirmininkas prašo ponios Kratsa, kad jis sureaguotų į diskusijas. Atsiprašau, bet ponas Van Nistelrooy paprašė žodžio. Ponas Van Nistelrooy, prašau, bet kalbėkit trumpai. Na, dabar E, kiek žinau, tuo pat metu parlamente dirba ir kitas e, komitetas, varstantis būtent krizės klausimus. Ponios Hubner čia nėra, tačiau ponia Hubner dirba ir kitame komitete, kuriame, kaip sakiau, svarstomi krizės klausimai ir jų darbas turi būti susijęta su mūsų darbu. Ir būtent dabar turim galimybę apjungti tas dvi veiklas. Struktūrinė regioninė politika, mūsų politika yra ilgalaikė politiką. Na, o krizė, kaip sakė ponas Toir, tikrai parodė, kiek yra trūkumų finansiniai sistemoje, kitose sistemose, daug ką reikia taisyti. Bet aišku, mes dirbam, siekiam to ir akivaizdu, kad reikia daugiau laiko, kad pamatytumėm, kaipgi galiausiai išsivystys ta krizė, į ką ji išsivystys, kaip tai atsilieps sanglaudos politikai ir kitom politikos politikos šakom. Tad labai svarbu kelti tinkamus klausimus tam, kad rastumėm tinkamus atsakymus. Norėčiau paprašyti, kad pranešėja atsižvelgtų į kito komiteto darbą ir pasistengtų atspindėti tą ryšį tarp dviejų komitetų darbo ir neparengtų izoliuoto dokumento, kuris neturėtų jokio ryšio su kito komiteto darbu. Dėkoju, ponia Kratsa. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms už įdomias pastabas. Pritariu viskam, kas buvo pasakyta. Taip pat pritariu, kad teritorinė sanglauda labai svarbi. Mes privalome akcentuoti regionų vaidmenį, mažų, vidu, mažų bei vidutinių įmonių e, vaidmenį. Tikrai pritariu daugam, kas buvo sakyta. Tačiau taip pat svarbu skatinti ir kiek galima tolygesnį vystimasi. Turime užtikrinti konvergenciją tarp valstybių narių Žinome, kad na, kyla tam tikrų sunkumų, nes e, valstybės yra skirtingos ir manau, kad na, jos ir toliau gali skirtis. Administrator responsible is candidate.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 Okay, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns mit den Abstimmungen beginnen. Ponios ir ponai, tada pereikim prie balsavimo. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar visi turit balsavimo korteles, į, į, įdėkit jas į aparatus ir pirmiausia, patikrinkim, ar sistema veikia, ar pasiruošę visi. Tad dabar bandom balsavimą. Nesvarbu, kaip balsuosit, svarbu, kad balsuotumėt. Ar pabalsavot visi? Tad dabar nuspauskit mygtuką. Ponas Keli pabalsavo, tad dabar galim balsavimą jau baigti. Matau, kad dar trūksta kelių kortelių, nes matyti iš balsavimo rezultato poros bent jau pasigendu. Pone Akoni, mes irgi turėtume jūs įrašyti į balsuojančiųjų sąrašą. Galbūt yra kolegų, kurie šiaip jau neturi balsavimo kortelės, dar yra papildomas EPP frakcijos balsas, į jį turėsim atsižvelgti, tad gerai išbandėm, o dabar pradėkim. Pradėkim nuo nuomonės projektų dėl žemės ūkis gamtinių kliučių turinčiose vietovėse specialus patikrinimas. Pirma, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Dabar Kompromis, pirmasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, šeštas pakeitimai, e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojam už dešimtą pakeitimą. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis pasiūlymas numeris 2, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, priimta. 11, 12, 13 balsuojam už 14, jis atsiimtas, atsiprašau, tada ir 15 taip pat atsiimtas, 16, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17, kas už, netas 16, priimtas 17, atkrenta 18, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tad visi dabar turim korteles. 19 pakeitimas, balsuokim, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. O dabar balsuokim už 20 pakeitimą, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusieji priimta. 23 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusieji priimta. 24 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikiusieji priimta. Dabar elektroniškai balsuosim už visą dokumentą. Balsuoti pradedam. Baigiam balsuoti. 39 už, niekas e, nepasisakė prieš ir nėra susilaikiusių, sveikinu pranešėją. So, dann kommen wir zur zweiten Abstimmung. Es geht um eine Stellungnahme on a sustainable future for trans. Pereitam prie kito balsavimo. Nuomonė dėl darniojo ateities transporto ir ponas Keli yra nuomonės referentas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. Toliau. Balsavimas dalimis. Pirmiausia, pirmo, pirmo pakeitimo pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Toliau pirmo pakeitimo antra dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš jį, kas susilaikė, atmesta. Aštuntas, pakeitimas už, prieš. Atsiprašau. Atsiprašau. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš ir kas susilaiko. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai, priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, atmestas. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 14 pakeitimas. Atkrenta. mes balsuokim dabar už 14 pakeitimo antrą dalį. Tad 14 pakeitimo pirma dalis už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. O dabar balsuojam už pirmą kompromisinį variantą. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vadinasi, septynioliktas ir devynioliktas pakeitimas atkrenta, kas keturioliktas, kas už kas prieš atmesta, penkioliktas, šešioliktas prieš už e, atmesta, 18, kas už, kas prieš, susilaikiusiai, bet dar reikia patikrinti balsavimo rezultatus. Tad aštuonio, už 18 pakeitimą balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. 24 buvo prieš 18 už, tad atmesta. 20 pakeitimas balsuojam už dvi dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš ją, kas susilaiko, atmesta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš. Bet dar reikia patikrinti balsavimo rezultatą. 21 pakeitimas, Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Tad atmesta. Aš irgi šiaip jau buvau prieš jį nes buvo 20, 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ir pagaliau antras kompromisinis, antras kompromisas, kompromisinis pasiūlymas. Kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vadinasi, 26 ir 27 ketvirtas, bet dabar už 25 balsuojam, kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. 26, 27 atkrenta, 28 kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Žodinis, pakeitim. Žodinis pakeitimas matot iš dokumento. Tad balsuokim, kas už. Prašom, Džonai. Mūsų, mūsų frakcija e, pasisako prieš šitą žodinį pakeitimą. Pirmininkas, maniau, kad mes jau aptarėm, bet atrodo, kad nebuvo klausimas aptartas, tad atmesta. Atkrinta, tiksliau. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Toliau 33 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. Kompromisinis pasiūlymas numeris 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 34 pakeitimas atkrenta. O dabar balsuojam už 35 pakeitimą. Kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. 38 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai? Priimta. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai? Atmesta. Ir toliau atmesta dėl trečiojo kompromisinio pakeitimo. Todėl dabar gal, balsuojam galutinai elektroniškai, balsuoti pradedam, balsavimas baigtas. 43 balsavo, 36 už, 5 pasisakė prieš, 2 susilaikė. Tad sveikinu, pona Kelį. Ja, ja.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 Ar galime pereiti dabar prie kito klausimo? Tai yra, norėčiau pona Nuno Takšeirą paklausti, ar jis norėjo pasisakyti prieš balsavimą. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, suprantama, galiu jums tik tai štai ką pasakyti, kad man ši diena labai sunki, kadangi jūs žinot, jūs žinot praėjusį šeštadienį Madeiro salą ištiko labai didžiulė katastrofa. Aš iš ten, iš tos salos esu. Ir todėl galiu pasakyti, kad tikrai šiaip labai daug žmonių nukentėjo beveik 40 aukų konkrečių, daugiau kaip 100, 150 žmonių prarado būstus, yra daugybė sužeistų ir tie sužeisti vis atvyksta į registravimo vietas. Uh, pirmosios pagalbos vietas, nutrūko energijos tiekimas, tam tik visa ta, visas regionas visiškai atkirtas nuo pasaulio. Tad iš tikrųjų didžiulio masto tragedija ištiko salą, keliai tiesiog dingo. Ir be to pirminiais duomenimis vertinama kad dar yra asmenų tiesiog po, po griuvėsiais ir, ir po nuošliaužomis ir panašiai. Ta tikrai aš esu labai susijaudinęs ir galiu tik tai pasakyti, kad e, aš išgyvenu didžiulį skausmą, gėlą, širdperšą. Aš mastau apie tuos žmonės, kurie nukentėjo nuo šitos katastrofos. Esu tikrai e, labai susijaudinęs ir tikrai e, labai esu sukrėstas ir užjaučiu šeimas, kurios neteko artimųjų. Na, o dabar grįšiu prie aptariamo klausimo. Tai turiu pasakyti, kad e, šiaip e, norėčiau padėkoti jums visiems, kurie dalyvavo rengiant šią nuomonę. Mes šiaip jau aptarėm šitą klausimą Ir aš anksčiau jau e, išdėščiau argumentus, dėl kurių pateikiau pakeitimo pasiūlymus. Du dalykus paminėsiu. Pirmiausia, dėl ketvirto pakeitimo e, atšaukimą. Tai yra, čia vėlgi tai padaryta, kai po to susisiekiau su regioninės valdžios institucijomis ir kartu su komisijos atstovais, kai buvo tarimasi dėl tam tikrų produktų sąrašo. Ir iš tikrųjų buvo tie, tų susitiekimų dėka, buvo išsiaiškintas subsidiarumo principo taikymo principas ir todėl išties šiaip jau nebe, nebevertėjo pateikti šito pakeitimo. Tai viena pastaba. Kita pastaba dėl papildomas tekstas dėl papildomo pakeitimo. Čia yra tas punktas balsavimo sąraše. Penktas pakeitimas. Čia iš tikrųjų kalbama apie transformuotų perdirbtų produktų tam, ekspo, eksporto kiekius ir čia siūloma skaičiuoti e, e, atskaitos taškų vertinant tris, praė, tris praėjusius metus. 89-90-91 metų, metus įmant kaip referenciniais metais, kaip atskaitos metais. Toliau, kalbant apie kiekių valdymą, tai čia reikėtų atsižvelgti į bendrijos šalis, į trečiasias šalis. Mes tiesą pas, aš jau palaik, tai yra, palaikiau ryšių šio klausimu su kolegomis ir tokių tol, toliausiai at, atokiausių regionų atveju uh, tai vėlgi pateikiau pakeitimą turėdamas kaip tik galvoje tokius atokiausius regionus ir pakeitimus siūloma, siūloma vis dėlto apsaugoti šitų regionų interesus. Norėčiau be to jums priminti, kad šiuo pakeitimu taip pat atsižvelgiama ar reikėtų atsižvelgti į kitus reglamentus 2006 metų e, reglamentą ir tiek. Ačiū, pana Tikšera. Noriu pasakyti du dalykus, kai jūsų čia nebuvo, kai aptarinėjome šeštą darbo tarkės klausimą dėl stikinių nelaimių, aptarėme ir Madeiros klausimą ir buvo priimtas e, sprendimas pasiūsti laišką ponui žadimui, išreiškiant mūsų užuojautą Taip pat ir e, pasiūlant mūsų pagalbą, kokią mes galėtume suteikti. Kai dėl reglamento, dėl kurio balsuosime dabar, aš suprantu, kad pana Grez taip pat norėtų pasisakyti dėl žodinio pakeitimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau užjausti kolegą dėl šitos tikinės nelaimės. O dabar dėl žodinio pakeitimo, kurį aš pateikiau. Norėčiau priminti, kad nors e, tas pasiūlymas dėl miltelių jam reikėtų pritarti, vis dėlto su juo susijusi nemaža rizika. Tačiau kalbama apie trumpalaikį laikotarpį Ir to pakeitimo reikia dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl maisto produktų saugos, bet to dėl išlaidų ir dėl aplinkosaugos aspektų. Tačiau šiuo atveju vėlgi e, eksportuojant taip pat reikėtų įvertinti transporto išlaidas, e, tai yra kūro išlaidas. Aš kaip tik šituo žodiniu pakeitimu ir norėjau atkreipti dėmesį į tuos elementus. Ačiū, galima pradėti balsuoti. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas atsiimtas. Kaip sakė pranešėjas, dešimtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko Patvirtintas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Nepatvirtintas. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš prieš, susilaiko atmestas. Dabar penkta konstatuojamoji dalis, septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šešta konstatuojamoji dalis, aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas patvirtintas. Septintoji konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Septinta A konstatuojama dalis, antra, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Galtinis elektroninis balsavimas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. 40 balsavo, 38 už 2 susilaikė. Patvirtinta. Taigi viskas, galima paploti. Dabar pereiname prie 11 klausimo. Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje. Pranešėjas yra Aldrich Vlasak. Tvirtiname nuomonės projektą. Pradedame balsuoti. Kolegos, pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas, antroji dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas pakeitimas atsiimtas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Tryliktas kalbinis pakeitimas, nereikia dėl jo balsuoti. 13-14 nebalsuojame, 15 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 16 atsimtas, 17 atkrenta, 18 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 19 kas už, Tai yra žodinis pakeitimas, taip? Taigi balsuojame. 19. Kas už jau balsavome? Patvirtintas, ar ne? 20. pakeitimas atsintas. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 22. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavome? Tai galima baigti balsavimą. 41 balsas, 40 už, 1 prieš. Taigi sveikiname. Okay. Dear colleagues, can we move... Kolegos, greitai pereiname prie 12 klausimo. Pranešėjus, prašom. Pone pirminkė, po balsavimo norėčiau padėkoti koordinatoriams atsakingiems už darybas. Labai ačiū. Labai ačiū iš mūsų pusės, viskas prie labai gerai. Dabar toliau 12 klausimas. Kaip žinote, pirmasis darbo grupės posėdis įvyko, gavote pranešimo projektą iš sekretoriato apie tą pirmąjį sustikimą. Dabar mums jo nereikia aptarnėti, nes trūksta laiko, tačiau yra kitas klausimas. Darbo atvarkės klausimas e, darbo grupės klausimas susijęs su 2020 metų programa ir šiuo klausimu paprašyti Banys Talarojų pristatyti tos diskusijos rezultatus. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Svarbus yra du dalykais. dalykai. Pirmiausia, ES 2020 metų strategija yra strategija pasiūlyta pirmai konsultacijai praėjusiais metais. Ja dabar reikia aptarti pavasarį. Ir tikriausiai apie ją bus kalbama birželio mėnesį per vadovų sustikimą. Tai yra įvairių strategijų rinkinys. Mums susidaro įspūdis, bent jau tiems, kurie dirbo toje nenolatinėje, nenolatinėje darbo grupėje, mes turime sugebėti padaryti poveikį ir esame nustebę, kad parlamentas nesilaiko sustarimo, koks komitetas e, yra vadovaujantis ir kokie komitetai yra patarėmėjai. Šiek tiek tai stebina, nes klausimas yra svarbus. Taigi, iš esmės, mums susidara įspūdis, apie kurį norėčiau Jums papasakoti yra toks. Pirmiausia, ar būtų įmanoma šio komiteto pirmininkiai parašyti laišką, kuriame pasakytumėte, kad mums atrodytų, jog būtų normalu, jeigu būtų vykdoma normali parlamento procedūra per komitetus, tai turėtų būti įmanoma. Galbūt ne kovo mėnesį, bet birželio mėnesį tai būtų galima padaryti. Antras klausimas. Mes e, kalbėsimės, keisimės nuomonėmis, ko gero per posėdį kovo mėnesį. Norėčiau paklausti pirmininkės, ar tai įmanoma. Ir trečia, su kitų grupių koordinatoriais norėtume išgirsti, ar galima būtų panalizuoti vieną pranešimą, kuris yra mūsų darbo tarkė, tai yra Kosta Lastos pranešimas iš e, socialistų frakcijos pranešimas Šis pranešimas yra skirtas Lisabono strategijai. Manau, kad turėtų būti įmanoma šiame pranešime kalbėti taip pat ir apie 2020 metų strategiją. Taip būtų galima susijęti Lisabono strategiją su 2020 metų strategija. Man atrodo, kad tuomet apie tai būtų galima diskutuoti plenarinėje sesijoje. Šie trys klausimai mūsų nuomonė, mūsų darbo grupės nuomonė, kuri, aišku, nepakeičia komiteto, tačiau darbo grupė norėtų užduoti tokius klausimus. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad mes neketiname kelti e, diskusijos komitetuose, tačiau bus pateikta rezoliucija kovo mėnesio plenariniai sesijai, todėl būtų gerai, kad remiantis įvairių politinių frakcijų iniciatyva galėtume informuoti vieni kitus, kad visi žinotume, kokios yra regionų, miestų nuomonės kaip į tai būtų galima atsižvelgti rezoliucijose, kurias renks politinės frakcijos. Šios savaitės pradžioje aš galiu Jums pateikti EPP tekstą. Šiame tekste netikimi jokie patarimai, tačiau jūs galėtų būti pagrindas diskusijoms su kitomis frakcijomis. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Kolegos, dėl laiko trūkumo aš siūlau štai ką. Norėčiau paprašyti visus pritarti pasiūlymui pasiūsti pirmininkės laišką ekonomikos komiteto ir komitetų pirmininkų sueigai, kad, kad galėtume išdėstyti mūsų nuomonę dėl to, kaip šis klausimas tvarkomas ir pasiūlyti konstruktyvių sprendimų. Ir Kadangi Kastro Lastra nėra šiandien čia, su juo pakalbėsime apie tą mintį, kad būtų galima paversti jo pranešimą į pranešimą, kuris apimtų taip pat ES 2020 metų strategiją. Jeigu galime šiandien sutarti, tai galėtume pasistumėti į priekį, o kovo mėnesį priimsime kitus sprendimus. Tuo tarpu koordinatoriai, tikiuosi, susitars dėl to, kaip elgtis toliau. Tačiau mes norime būti aiškiai aktyvus dėl ES 2020 metų strategijos. Taigi toks būtų mano pasiūlymas, ar galime šiandien dėl to sutarti. Gerai, tada baigiame aptarinėti šį klausimą. Periname prie 13 klausimo. Tai yra sveikinu Filipą Maištat, Europos investicijų banko pirmininką. Mes jūs pakvietėme todėl, kad mes iš tiesų esame dėkingi už tai, kas daroma komisijos ir Europos investicijų banko per pastarosius penkerius metus Europos sanglaudos politikos srityje. Parlamentas labai pozityviai vertina mintį susijęti tokio finansinės inžinierijos klausimą sanglaudos rytyje. Tai yra svarbus klausimas ateičiai, todėl mes norėtume šiandien su jumis pasikalbėti ir tai būtų mums naudinga. Ir iš karto norėčiau suteikti Jums žodį, paprašyti trumpai pristatyti, prisistatyti ir, ir galbūt išgirsime po to klausimų. Ačiū. Beaucoup, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiaip jau parlamente pasakyta, kad e, pageidautina, jog mes kalbėtume savo gimtosiomis kalbomis, bet aš vis dėlto pereisiu prie anglų kalbos, bet kita vertus, jei gerai kalbėsiu vis dėlto belgų prancūzų kalba. Pirmiausia, labai ačiū, kad jūs pasikvietėte į savo komitetą. Jūs jau siminėt, kad Europos investicijų bankas labai glaudžiai šiaip jau bendradarbiauja su e, komitetu ir ypač su komiteto pirmininkė ir tai yra normalu, kadangi Europos investicijų bankas tai yra tarptautinė finansų institucija ir jai būdinga, tai yra ji įsteigta Romos sutartimi ir pagal Romos sutartį bankui skirta labai aiški misija, tai yra finansavimu prisidėti prie ES tikslų pasiekimo. Tad iš tikrųjų labai yra normalus tas toks glaudus bendradarbiavimas tarp Europos investicijų banko ir kitų ES institucijų. Ir suprantama, bendradarbiavimas vyksta su komisija, su taryba ir suprantama su parlamentu. Man visada šiaip jau malonu būdavo kalbėti parlamente. E, šiaip jau pagal steigimo sutartį E, aiškiai nepasakyta, kokie turėtų būti santykiai tarp Europos investicijų banko ir, ir Europos parlamento, bet man pačiam labai svarbu, kad e, iš tikrųjų taikant, tai yra finansuojant projektus, kad būtų atsiskaitoma parlamentui. Dėl regioninės politikos. Tai suprantame, Europos investicijų bankų tai yra prioritetinė sritis ir nedviprasmiškai apie tai kalba steigimo sutartis ir dabartinės funkcionavimo sutarties 309 straipsnis. Jame aiškiai pasakyta, kad Europos investicijų banko vaidmuo tai prisidėti finansavimu mažiau išsivyščiusių regionuose įgyvendinant įvairius projektus. Ir be to tekste dar konkrečiai pasakoma, kad užtikrinti ryšį tarp struktūrinių fondų ir kitų ES fondų Tad pačioje steigimo sutartyje nurodoma, kad Europos investicijų bankas turi bendradarbiauti su komisija būtent e, lėšų, struktūrinių lėšų panaudojimo klausimu. O dabar e, kai finansuojami projektai vadinamos, sang, vadinamosiose sanglaudos regionuose, tai yra Europos investicijų banko prioritetas. Antai 2009 metais mes finansavom 250 e, tokių projektų sanglaudos regionuose už beveik 20 milijardų, už 20 milijardų eurų ir iš tikrųjų įspūd, didelė suma ir tokiu būdu tikrai Europos investicijų bankas yra viena iš stambiausių tokių tarptautinių finansų institucijų ir bent jau centrinė institucija e, Europos Sąjungoje. Tad iš tikrųjų 33 procentai visų, visų, visų finansuojamų, finansavimo lėšų būtent skirta būtent e, sanglaudos regionams, projektams finansuoti. Na ir dabar tos lėšos pakankamai yra ta, pusiausvyra jų tarp naujųjų ir senųjų valstybių narių. Antai beveik 13 milijardų, 16 milijardų, 15 milijardų e, tenka sen, jaunojosiams valstybėms narėms palyginti su 16 senosioms ir tam tikrose srityse skiria naujosiams valstybėms narėms numatoma daugiau lėšų finansavimo. Tad suprantama, daugiausia sumų tenka tiems konvergencijos vadinamiesiems regionams ir e, Ispanijai tenka daugiausia e, e, lėšų, keturi, daugiau kaip 4 milijardai, po toliau Lenkija 4,6 milijardai. Tad lie, didžiausias lėšos tenka vienoms iš didžiausių valstybių narių, bet matuojant lėšų skaičių e, pagal gyventojų, vien, tenkančių vienam gyventojui, tai Estija. Estija pirmauja. Daugiausia lėšų tenka vienam gyventojui toliau e, Lietuva, Portugalija ir Slovenija. Dabar pagal sektorius. E, to konvergencijos regionų sektoriai. Tai pirmiausia, daugiausia investicijų tenka, tai yra finansuojama energetikos, transporto sektoriams, bet mes rėmėm ir kitų sektorių projektus, vadinamųjų žinių ekonomikos, inovacijų, mokslinių tyrimų sritis. Tad jums leidus, ponė pirmininkė, aš dar norėčiau susitelkti ties viena naujove. Turiu galvoje glaudų bendradarbiavimą tarp komisijos ir mūsų banko dėl struktūrinių lėšų panaudojimo. Dabar, kaip būtų galima kuo daugiau panaudoti struktūrinės lėšas, tai e, šalių bendras finansavimas. Jūs žinot, kad valstybės narės irgi prisideda prie finansavimo, o mes, mūsų bankas, tam tikrais atvejais padėjom nacionaliniams institucijoms, tiesiog sute, suteikėm joms vadinamasis struktūrinės programų paskolas, kai joms reikėjo irgi prisidėti prie bendro finansavimo. Ir tokių paskolų dydis siekia praėjusiais metais 3 milijardus. Tad iš tikrųjų toks bendradarbiavimo modelis gali tikrai būti naudingas, kadangi nemažų atvejų tikrai galima pagreitinti struktūrinių fondų lėšų gavimą. Iš tikrųjų, būtent mes kaip tik ir e, padėjom tokiu būdu toms konvergencijos regiono e, valstybių narių institucijoms. Bet, ponė pirmininkė, šiaip jau Mes bendradarbiavom su jūsų tarnybomis. Aš prisimenu dar 2005 metais balandį e, susitikimą, kai mes kalbėjom būtent e, apie glaudų bendradarbiavimą, kurį mes pavadinom prancūziškai ketur, keturiom didžiosiom G raidėmis. Tad trumpai, trumpai norėčiau paminėti Jaspers programą. Tai bendra programa e, tarp komisijos, Europos institucijų banko, taip pat BMW Vokietijos įmonės, tam, kad būtų galima teikti techninę pagalbą, tam, kad būtų galima vėlgi renkti projektus, kurie galėtų būti finansuojami iš ES fondų. Tad čia iš tikrųjų vėlgi tos struktūros būt, buvo imtasi tam, kad būtų galima veiksmingiau ir greičiau panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Ir čia transporto, aplinkosaugos, energetikos rytise būtent tas mechanizmas ypač pasiteisina 2009-aisiais 130 projektų būtent buvo paruošti pagal tą jaspes e, sistemą. 130 projektų 2009-aisiais Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Rumunijoje daugiausiai tokių projektų. Iš viso 240 projektų buvo paruošti pagal tą JASPES, JASPES, JASPERS e, e, programą. Ir iš tikrųjų pagal tą programą e, parengti projektai, juos labai greitai patvirtino komisija, palaimino struktūrinių uh, lėšų iš, iš, išlavinimą, išlaisvinimą. Ir čia tokie sektoriai gavo lėšų vanden, vandens tiekimo 23 procentai teko būtent vandens e, sektoriui, transportui, čia turiu galvoje oro uostus, geležinkelius ir 90, 19 procentų energetikos įvairūs e, projektai. Čia, čia iš tikrųjų ta jaspers. Yes programos mm, projektai. Toliau, kita, kitas tas G ar J, tiksliau lietuviškai, žeremi, jeremi. Tad čia mintis šitos programos pasinaudoti mm, vien, vien, vien, vienkartinėmis e, šiaip jau struktūrinių fondų lėšomis atsinaujinamiesiems energetikos šaltiniams, e, jų panaudojimui finansuoti. Ir finansavimo mintis yra tokia - pagerinti mažųjų ir vidutinių įmonių galimybės gauti kreditus ir kartu tais atvejais, kai prireikia, kad būtų numatyti finansavimo instrumentai, finansavimo priemonės. Antai tam tikras, tai to, tokie instrumentai, tokios priemonės kaip e, garantijos pateikimas ar tais atvejais, kai teikiami mikrokreditai ir panašiai. Ir tikslas tai užpildyti tiesiog finansavimo priemonių spragas ir tokiu būdu būtent tam numatyta ta Jeremy, Jeremy programa. Ir dabar dešimt tokių įvairiausių fondų pateko į tos programos lauką už 1 milijardas 400 milijonų ir čia skirta buvo septynioms e, valstybėms narėms. Toliau, trečias J. Jessica arba Jessica. Uh, Tai tos programos mintis e, vėlgi pasinaudo, panaudoti e, lėšas e, miestų urbanistikos elementams, tiesiog miestų plėtrai, miestų plėtros projektams. Čia būtent tos iniciatyvos ėmėsi komisija kartu su Europos tarybos rekonstrukcijų ir plėtros banku. Tad čia mintis dalį struktūrinių lėšų panaudoti tam, kad būtų galima greitai išlaisvinti e, struktūrinių fondų lėšų miestų plėtrai, urbanistiniai plėtrai. Ir čia jau tą pagal Jesikos, Jesikos struktūrą e, jau, jau, jau įgyvendinta pond, e, projektų ne, ne, keliose valstybėse narėse iš vis už 900 milijonų eurų. Ir toliau ketvirtas J. Jasmin, tai techninė pagalba mikrofinansavimo institucijų veiklai. Tad e, dar norėčiau paminėti du, dar dvi papildomas priemonės, kurių šiaip jau kartu, e, kuriomis vadovaujasi komisija ir Europos investicijų bankas. Jos irgi buvo panaudotos konvergencijos regionuose. Tai pirmoji priemonė Elena techninę pagalbą, kurią teikia komisija kartu su Europos investicijų banku, tam, kad padėtume vietos valdžios institucijoms, miestams, regionams, savivaldybėms įdėkti investicijų programas, tam, kad būtų galima pasiekti atsinaujinamų energijos šaltinių geresnio panaudojimo, energetikos efektyvumo ir panašiai. Ir dabar jau nemažai sulaukiam prašymų, ypač iš didžiųjų miestų, tam, kad padėtume tiems miestams dėkti tokias šios ryties programas. Antai šiuo metu mes dabar aptarinėjom su Paryžiumi, tam, kad būtų galima tiesiog e, pagerinti visų Paryžiaus mokyklų, mokyklų infrastruktūrą, tam, kad būtų galima sutaupyti elektro, e, energijos. Ir čia jau komisija numatė 15 milijonų, 15 milijonų eurų šitam projektui įgyvendinti. Ir paskutinė priemonė, kurią norėjau paminėti, tai ką mes vadinam rizikos e, dalymosi tam tikras instrumentas, e, kuris susijęs su moksliniu tyrimu. Jūs žinot, kad atliekant, įgyvendinant mokslinio tyrimo programas, tai niekada nežinai, koks bus galutinis rezultatas, kiek jos pasiteisins, visada su jomis susijusi rizika. Ir todėl mes su komisija pasvarstėm, kokiagi priemonę reikėtų numatyti, kad e, su, tai yra susijusia būtent su tokia galima mokslinio tyrimo programų rizika. Tad tokiu būdu numatėm tam tikrus uh, saugiklius ir čia numatyta maždaug vienas milijardas, milijardas eurų iš septintosios mokslinio tyrimų programos ir panaši suma iš Europos investicijų banko. Tad turėdami tuos 2 milijardus eurų, mes jau galim finansuoti pirmiausia tokius rizikingiausius vadinamuosius projektus iki, kurių suma siekia iki 10 milijardų eurų. Tad būtent tokia, tokia formulė šiuo atveju taikom. Ir turiu pasakyti, kad šitoji priemonė pastaruoju metu vis labiau naudojama, jau mes jos ėmėmės nuo 2007 metų, tai yra tos Risk Sharing Financial Facility 2008 metais skiriam milijardą, o praėjusiais metais beveik 3 milijardus eurų paskolinom kartu, tai yra su komisija, būtent e, tokiems mokslinio tyrimo projektams. Ta tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti, bet turiu pasakyti, kad dialogas mūsų su Europos parlamentu yra labai svarbus, kadangi mes jau numatom būsimų darbų perspektyvą. Ir e, jūsų komitetas šiaip jau atidžiai taip pat e, stebi ir imasi iniciatyvų susijusių su strategija 2020. -tieji. Tad tokiu būdu mums irgi tikrai turėt, mes irgi turėtume parengti strategiją, kuri, kuri mus įgalintų prisidėti prie ES tikslų pasiekimo. Ir e, ačiū, ponė pirmininkė. Can, can... Kolegos, galime pat, užduoti klausimus. Pirmiausia, ponas Vandistė Rojus. Ačiū, puikiai, puikus laikas pas, pasikalbėti apie pasiektą pažangą. Pirmasis klausimas yra, kas tų puikių pavadinimų išradėjas visoms programoms. Šiandien grįžtu į Niderlandus ir susitiksiu su žmonėmis dėl vietinių rinkimų, aš papasakosiu jiems apie šios gražius pavadinimus, moteriškus vardus suteiktus įvairioms programoms. Dabar kalbant rimtai. Kalbėjote apie rizikos pasidalymo fondą. Taigi, jeigu pažvelgsime į krizę, į tai, ką gali absorbuoti rinka, ką rinka gali gauti iš bankų, spraga didžiulė. Pavyzdžiui, jeigu regione norime kurti technologijų parką su realiomis investicijomis iš bendrovių, universitetų pusės, tai būtų didelė tyrimų infrastruktūra, už ją reikės sumokėti, niekas nenori prisijungti. Galbūt po 4-5 metų ir nori tą technologijų parką kurti. Tai yra svarbu panaudoti išradingesnės priemonės. Galbūt galėtumėte papasakoti apie tai, kokios, kokie yra pribojimai, kokios kliūtis yra, kai norite pateikti rinkai tokias priemonės. Pavyzdžiui, Jessica ar kitus, kitos priemonės. Kur yra kliūtis? Ar, ar finansų reglamente? Ar parlamentas galėtų jį bandyti pakeisti? Kas kliudo? Aš manau, kad būtų įdomu, kad tokios priemonės, kurios ką tik gimusios, yra prieš 3-4 metus ir būtent Europos parlamentas pritarė tokioms priemonėms. Ir turėsime per ateinančius metus priimti naujos kartos finansinių priemonių. Biudžeto kontrolės komitetas pateikė daug kritikos. Taigi toks būtų bendras klausimas. Manau, kad galima suderinti šį klausimą su kitų klausimų, panas e, Antropolos. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėjote apie vertinimą, ar ne, pirmininkė? Iš tikrųjų, norėtume vertinti Europos investicijų banko veiklą. Šties tai yra naudinga. Įsivaizduoju, kad gausime dokumentą su duomenimis, skaičiais. Tačiau per pastarosius kelias mėnesius pastebėjome įvyko įvairių įveikių. Krize ES šalise. Tačiau, jeigu būtų galima padaryti, ką nors dėl tos krizės, ką jūs darytumėte kaip Europos investicijų bankas? Šiandien buvo kalbame apie uh, klaidas įgyvendinant įvairias programas. Ar turite patirties šioje srityje? Kiek tokių klaidų padaroma? Kiek iš, kokią dalį iš tų klaidų reikėtų pavadinti sukčiavimo atvejais? Ačiū. Turime dar du žmonės norinčias užduoti klausimus, pana Kratsa ir pana, pana Deli. Prašom, pana Kratsa. Ačiū, pana pirmininkė. Turiu klausimą EIB pirmininkui. Ar galėtumėte mums detaliau papasakoti apie, apie Europos investicijų banko intervencijų tikslus ir ypač kiek tai susiję su konkurencija. Kalbėjomės apie pranešimą, kurį aš rengiu. Jame kalbama apie sanglaudos politikos antrąjį tikslą ir darbo vietas. mums reikia gerinti ES konkurencingumo sugebėjimus. Gal galėtumėte papasakoti apie tuos tikslus? Pone Dėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė prezidentė. Jūs kalbėjote apie savo vaidmenį, banko vaidmenį finansuojant e, miestų urbanistinius projektus. Tad mano klausimas būtų labai paprastas kaip Europos investicijų bankas gali bendradarbiauti su vietos e, institucijomis, kai reikia finansuoti e, ne vien tik tai didelius infrastruktūros projektus, bet ir tokius smulkesnius projektus, antai, sakykime, energetikos efektyvumo e, projektai tam tikrose būstuose ir panašiai. Take those questions. For... Pone pirmininkė, prašom atsakyti į klausimus. Ačiū už klausimus. Man atrodo, ponas Vanistelrojus iškėlė labai svarbų klausimą, reikia apie tai pagalvoti, ypač rengiantis kitai finansiniais perspektyvai. Reikia pasimokyti. Mums pavyko parengti naujoviškų priemonių, kai kurias minėjau, tačiau yra aišku, kad kartais susidurime su sunkumais. Jūs pats paminėjote vieną iš tokių kliučių, tai yra finansinis reglamentas. E, jis parengtas neturint galvoje naujoviškų finansinių priemonių būtinybės. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Daugia metiškumas. Finansinis reglamentas jo neleidžia. Komisija negali įsipareigoti daugiau kaip vieneriems metams, tačiau labai sunku pradėti taikyti finansinę priemonę, jeigu negali partneriams užtikrinti, kad tai tęsis bent keletą metų. Tai yra tik vienas pavyzdžių. Daugiametiškumas tai yra problema, kurią reikėtų išspręsti kitame finansinėme reglamente. Žinoma, su tam tikromis sąlygomis. Tačiau parlamentas turėtų iš tikrųjų apie tai pagalvoti, kaip būtų galima leisti kai kuriais pateisinamais atvejais galimybę e, taikyti daugiamečius įsipareigojimus. Manau, kad turėsime padirbėti kartu, kuriant specifinį finansinį reglamentą tokiams finansinėms priemonėms. Mes dirbame su komisija šio klausimu ir, kaip žinote, neišgir... negirdėjau tokių nusiskundimų apie tą rizikos pasidalėjimo priemonę, tačiau yra nesena priemonė ir vidutinė laikotarpio peržiūra bus pateikta gana greitai, sužinosime apie tikslesnius rezultatus dar šiemet ir galėsime pasimokyti iš tos peržiūros, rengdamėsi kitam finansiniam reglamentui. très, très vague. Ponas Papadotulos pateikė labai platų klausimą, kiek mūsų bankas galėtų prisidėti prie kovos su krize. Čia šiaip jau norėčiau tik tai pasakyti, kad e, tiek, kiek mes galėjom apskritai padaryti, e, tai turiu pasakyti, kad valstybių narių reakcija mums labai buvo, tai yra buvo labai naudinga Ir dabar vėlgi čia šiuo atveju tikrai negalim taip tiesmukai lyginti šios krizės su 1904 dešimtmetyje ištikusią krizę, nes e, čia šiaip jau mūsų bankas tikrai vaidina teigiamą vaidmenį. Ir nemažai šiaip jau valstybių narių susiduria su viešojo sektorius finansavimo e, problemomis. Uh, bet e, turiu konstatuoti, kad valstybės narės tikrai greitai su, sureagavo ir, ir tokiu būdu pavyko išvengti tokių rimčiausių padarinių. Aišku, buvo padaryta klaidų. Mes kitą vertus ne, negalim, nežinom, ko, kokia yra šiaip jau mm, sukčiavimo apimtis, nes čia reikėtų skirti klaidas ir sukčiavimo atvejus. O dabar, ką Europos investicijų bankas nuveikė ar galėtų uh, padėti. Tai yra, kad e, laikytis to, ką nusprendė taryba dar 2008 m. gruodžio mėnesį, tai yra greičiau išlaisvinti lėšas, taip pat padidinti paskolų apimtis. E, ir čia mes iš tikrųjų jau smarkiai padidinom e, būtent paskolų apimtis keliais milijardais, keliolika milijardų ir e, skirti e, paskolas trimis e, kryptimis. Pirmiausia, remti mažasis ir vidutinės įmonės, taip pat padėti bankams viet, vietos, tai yra su ta sąlyga, kad bankai teiktų paskolas mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Ir Ir iš tikrųjų jau yra ženklų mus pasiekusių, kad iš tos priemonės e, tikrai e, mažie, mažosios, maži bankai tikrai gavo naudos, kad jie mieliau e, teikia paskolas mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Ir tokiu būdu čia vėl laikom, tai yra keliami skaidrumo reikalavimai ir būtent mes bankų veiklai vertinam būtent per šią prizmę. Tad e, tokia pirmoji kryptis ir mes praeisiais metais daugiau kaip 12 milijardų eurų paskolinom tokiems vietos bankams, kad šie savo prisidė, ruoštų prisidėtų prie vidutinių ir mažų, mažųjų įmonių finansavimo. Antra mūsų veiklos kryptis šiomis sąlygomis. Tai pirmiausia, e, ypač sutelkti dėmesį į vadinamuosius konvergencijos regionus. Mm ir turiu pasakyti, kad mūsų veikla buvo kur kas aktyvesnė e, tose valstybėse narėse, kuriuose yra būtent konvergencijos regionų. Ir trečia veiklos kryptis tai energetika, energetikos sektorius ir kova su klimato kaita. Ir čia turiu pasakyti, kad mes ypač padidinom E, paskolų apimtis, e, būtent e, kaip finansuojami projektai susijęs su atsinaujinamaisiais energijos šaltiniais, praėjusiais metais 4 milijardai eurų ir be to moksliniam tyrimui skirti kartu priemonėms, kurio, kuriomis, emis, kurio, kuriomis mažinamos emisijų, emisijos iš transporto sektoriaus. Uh, Ir be to keletą milijardų mes skiriam mokslinio tyrimo programoms, mokslinio tyrimo programoms, per kurias įvertinamas transportų ir kitų sektorių indėlis, indėlis tai yra prisidedant prie kovos su klimato kaita. Tad tokios buvo mūsų veiklos kryptis, mes laikėmės Europos, tarybo, Europos vadovų tarybos priimtų išvadų. ponia Klasta Tabaropulų e, taip pat iš, iškėlė klausimą dėl ES ūkio konkurencingumo, tad tą turėdami galvoje mes irgi padidinom paskolų apimtį e, tokiems projektams, kurie skirti inovacijoms, vadinamai žinių, žinių technologijoms ir naujų technologijų dėgymui. Atsakydama poniai Deli, tai jūs, ponė be abejo teisi. Ne viską įmanoma finansuoti paskolomis, reikia kitokių kapitalo. Ir tam būtent ir skirta Jessica, Jessica programa. Tai yra kurios mintis, kad būtent pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis ir kartu kitais finansavimo šaltiniais tam, kad būtų galima finansuoti miestų urbanistikos projektų įgyvendinimą. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Pone banko prezidentė. Taip, aš irgi galiu patvirtinti, kad projektai pagal visas tas e, J ar Ž raides iš tikrųjų buvo įgyvendinami rytų ir vidurio Europoje, taip pat ir mano šalyje, Rumunijoje. Iš ties buvo labai įdomu išgirsti tai, ką jūs pasakėt, bet e, kita vertus turiu pasakyti, kad e, jūsų banko veikla tikrai padėjo mums įgyvendinti tokius tvirtus, solidžius projektus, uh, antai, sakykime, vandens ūkiui skirtus projektus, kurie tikrai davė gerų rezultatų. Bet to galiu paminėti kitus techninės pagalbos projektus. Ir čia buvo paminėtas Elena, e, Elena priemonė. Ir turiu pasakyti, kad tokio Elena tipo projektų finansavimo modelis tikrai mums atrodo labai įdomus, kadangi čia mes kalbam apie ateičiai svarbius sektorius, apie švarų transportą, efektyvesnį energijos panaudojimą. Tad dabar jūs paminėjot 15 milijonų eurų, kurie numatyti kaip papildomi dar ateityje E, kokių dar lėšų bus numatoma būtent šitiems sektoriams, kuriuos aš paminėjau. Prie visų klausimų taip pat norėčiau pasisakyti. Pritariu tam, ką sakė Lambert. Tai yra, kad labai dažnai finansinis reglamentavimas viešųjų pirkimų taisyklės tiek nacionalinės, tiek europinės yra pagrindinės kliūtys sparčiam finansavimui. Žinome tai ir iš praeitų metų patirties. Na, o dabar jau artėjame prie to laikotarpio, kai bus patvirtintas naujasis finansinis reglamentas komisijoje ir turėsime naują reglamentą naujajam laikotarpiui. Ar būsite pasiruošę dirbti su komisija? Mes taip pat, aišku, norėtumėm prisidėti ir kartu ieškoti kažko daug paprastesnio, kas leistų apjungti e, lėšas ir sparčiau bandyti išeiti iš krizės. Toks būtų mano pirmas klausimas dėl to finansinio reglamentavimo ir ar jūs tikrai pasiruošę dirbti kartu su komisija ir galbūt netgi ją pastumti į priekį šiek tiek. Aišku, tai nebus lengva. Galbūt net reikėtų ir kažkokio atskiro reglamento, kuriame būtų kalbama apie tą bendrą finansinę inžineriją. Antras klausimas. Ar jūs kartu su TVF esate pasiruošę ateityje labiau įsitraukti į tokių priemonių naudojimą? Ar jūs jau pasiekėt savo pajėgumų ribas ir, ir viskas, ir toliau eiti nebegalite? Ar vis, dar, ar vis dėlto galėtumėt dar toliau žengti į priekį, atsižvelgiant ir į naujos sutarties atveriamas naujas galimybės dėl naujų iniciatyvų? Manau, kad tokių iniciatyvų ateitie bus tikrai daugiau. Tad kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu ir ką manote apie naujausias tendencijas europinėme valdyme ir apie banko būsimą vaidmenį? Dėkoju už klausimus. Su pirma atsakysiu ponui Matula. Galiu patvirtinti, ką jis sakė. Taip, Rumunija pasinaudoja Jaspers programa ir ji tikrai panaudojo e, ją įvairiems projektams, svarbiems projektams dėl sanitarinių tam tikrų aspektų, dėl vandens ir taip toliau. Toliau klausėte, ar Jeleną galima padidinti. Taip, tikrai buvo minėti jau tie 15 milijonų eurų. Komisija norėtų siūlyti daugiau lėšų, tačiau e, vėlgi kyla klausimas dėl tų metinių biudžetų. Komisija sakė, kad, na, galite būti stikinę, kad mes viską atnaujinsim kitais metais, tačiau teisinio aiškumo ir užtikrintumo nėra. Šiuo atveju visgi ta problema nekyla, nes tai yra daugiau techninės pagalbos projektas ir programa. Didesnių problemų kyla, kai kalbam apie kapitalo turto fondo sukūrimą tuomet yra daugiau neiškumų ir reikia viską numatyti ilgesniam laikotarpiui. Na tikimės, kad galima bus tęsti Jelena programą, nes matome, kad jis susilaukia didžiulio susidomėjimo iš visų, iš daugelio Europos miestų. Pirmininkė, jūs klausėte, ar galėtumėm daugiau dar nuveikti su šiom programom. Na, Jaspers, man atrodo, jau beveik pasiekęs ribą. Aišku, mes ir toliau dirbsime su komisija ir su kitais partneriais. Todėl, kad tai tikrai padės paspartinti gerą struktūrinių fondų panaudojimą. Esu beveik įsitikinęs, kad mes visi sutarėm šio klausimu, kad reikia tęsti Jaspers programą. Toliau dėl Jeremy ir Jessica. Tai yra gan naujos programos ir tikrai daug sunkiau dėl jų apsispręsti. Turiu tai pripažinti. Tačiau turime, matėme gerų pavyzdžių, matėme ir netokių gerų pavyzdžių, bet manau, kad galime pasimokyti iš praeities ir tikiuosi, kad e, ateinančių finansiniai perspektyvai galėsime tęsti e, šias programas. Galiausiai Jasmine Šiuo metu Jasmine aptarinėjama naujo užimtumo generalinio direktorato pasiūlymo kontekste, nes jie nori pradėti naują iniciatyvą dėl mikrofinansavimo, dėl mikrokreditų. Pažiūrėsim, ar manoma apjungti tuos du dalykus, nes, aišku, mikrofinansavimas nėra kažkokia panacėja. Vis dėlto jį norime padėti ir labai mažom įmonėm jom reikia specifinės priemonės, todėl kad per įprastinės dabar turimas priemonės mažom vidutiniam įmonėm mes pačių smulkiausių įmonių tikrai nepasiekėme. Tad tom įmonėm reikia specialių priemonių per e, mikrokreditus, mikrofinansavimą, tam, kad galėtumėm padėti jiems tiek techninę prasme, kaip kad yra Jasmine, taip pat ir padėti finansavimu, kas yra pagrindinė idėja mikrokreditų principe. Tad manau, reikia apjungti tos du dalykus ir mes, kaip sakiau, dirbsime tą linkme ir jau su komisija apie tai kalbame ir žiūrėsime, kaip viskas susiklostas. Taip, Lambert Vanistelroj. Dar pastaba dėl naujosios padėties. Parlamentas dabar jau dalyvaus bendro sprendimo prieimimo procedūroje, ypač dėl tam tikrų priemonių. Ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs taip glaudžiai bendradarbiavot su komisija ir taip toliau bet parlamentas jau greitai pradės renkti klausimus. Mes komitete taip pat renksime klausimus apie naują e, sanglaudos politiką ateityje ir taip toliau. Tikrai būtų turbūt gerai, jeigu ir jūs nuo pat pradžių dalyvautumėt mūsų darbe, ne tik dirbtumėt su komisija, bet ir su Europos parlamentu. Nes, na, man atrodo, kad mūsų kompetencija tikrai išaugo, padidėjo ir Galbūt e, jūs taip pat norėsite dalyvauti ir kitame, kitose klausimuose, kuriuos mes renksime. Pirmininkė, tai buvo kvietimas jums glaudžiai bendradarbiauti su mumis, ne tik su komisija. Nes taip dėl tos naujos finansinės perspektyvos mes įgėm tą pačią padėtį kaip ir taryba, pavyzdžiui. Tai aišku skiriasi nuo ankstesnės mūsų situacijos, bet tai akivaizdžiai rodo, kad mes turime ruoštis ateičiai, turime kaupti paramą. Na ir man labai dažnai sudaro įspūdis, kad parlamentas yra labai atviras naujovėms, tad tai tikrai džiugu. Na taip, mes gal tiesiogiai netaip atsakingi, bet mielai tarpininkaujame. Gerbiami kolegos, daugiau klausimų nėra, pastabų taip pat nėra, todėl mūsų visų vardu dėkoju mūsų svečiui. Ačiū, kad atvykote į Bruselį kad susitiko su mumis ir tikiuosi glaudesnio bendradarbiavimo ateityje. Ačiū. Just said. Gerbiami kolegos, darbo tvarkė liko dar vienas klausimas, prašau neišeikite.